Bonjour à toutes et à tous. Euh, une bonne réunion est une réunion qui commence à l'heure. Nous allons donc commencer et espérer que d'autres collègues. Euh, Sveiki atvykę į posėdį. Jau pradėsime ir tikiuosi, kad visi kolegos, kurių dar nėra, atvyks netrukus. Pradėsime nuo darbo tvarkės prieimimo. Norėčiau paprašyti visus nusiraminti. Sekretariatas prašo pakeisti šeštą ir septintą punktus, tiksliau sukeisti juos vietomis, kadangi to prašo daug parlamentarų. Pradėsime nuo misijos Pakistane, o tada kalbėsime apie pylimų infrastruktūros stiprinimą besivystančiose, mažai išsivyščiusiose šalyse. Gal kas nors nori paprieštarauti dėl šito darbo atvarkės keitimo? Ne. Taigi darbo tvarkė su mano pristatytais pakeitimais patvirtinta. Jūs gavote kovo trečią dieną įvykusio posėdžio protokolą. Jeigu turite pastabų, įteikite e, jas sekretoriatui iki šios dienos posėdžio pabaigos. Jei ne, laikysime iki, posėdžio, iki darbo pabaigos, tuomet laikysime, kad e, to posėdžio protokolas yra patvirtintas. E, Perinant prie klausimų komisijai, sulaukėme dviejų klausimų komisijai. Ponios Keller klausimas dėl daugiamečio finansavimo ir ponios Argantinį klausimas dėl komisijos žaliosios knygos dėl e, Europos vystimosi politikos ateities. Tie klausimai parengti angliškai ir prancūziškai. Pradėsime nuo ponios Keller užduoto klausimo. norėčiau pirma, pirmiausia žodį suteikti komisijai. Okay. Donc, est-ce que la commission, enfin, la commission, euh, ce serait bien qu'elle donne la réponse Būtų gerai, jeigu kas nors iš komisijos, jei yra komisijos atstovų, kad jie pasisakytų čia esantis. Ok, donc, madame Burgade. Ponia Burgade. Madame Bourgat, c'est à vous. Pone Burgat, žodis jums. Oui, merci, bonjour. Ačiū, laba diena visiems. Mes sulaukėme klausimo apie daugiametį finansavimą. Ypač dėl ponios Malštrom, komisarės Malštrom pasisakymo dėl kai kurių pasiūlymų šioje srityje. Nežinau, ar reikia priminti klausimą. Ne? Jūs visi turite klausimo tekstą. Taigi, DEFCO direktoratas yra informuotas apie ponios Malstrom pasiūlymus ir mes jau aptarėme tai su vidaus reikalų generaliniu direktoratu, rengiant finansinę perspektyvą. Kaip žinote, mums reikia parengti labai detalius pasiūlymus ir smulkiai išdėstyti smulkiai išdėstyta, ką reiktų perfinansuoti. Uh, Ir mes apie tai dabar ir diskutuojame su tuo di direktoratu. Mūsų pasiūlyme, tikriausiai mes siūlysime palaikyti tą pasiūlymą, kito direktorato pasiūlymą, bet su tam tikrais apribojimais. Mes, pavyzdžiui, pritarsime štai kam kad būtų sukurtas naujas finansinis instrumentas pagal trečiąjį skyrių, kuris bus, būtų skirtas veiksmams trečiosiose valstybėse, bet laikantis trijų krit, svarbiausių kriterijų, kurie yra būtini, kurie bus būtini, kurios bus privalu tenkinti. Visų pirma, kad tai būtų aktualu ES vidaus klausimų srityje, taigi tai priskirtume didžiai home Taip pat to, tie projektai, tie veiksmai turi būti išskirtinai trumpalaikiai ir jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus paskeltus tarptautinių organizacijų. Svarbiausia, kad nenukentėtų ketvirtajam skyriui numatytos finansinės programos, numatytos atskiriams atskiroms sritims. Imigracija ir toliau lieka prioritetu e, vystimosi bendradarbiavimo srityje. Ir, kaip jau minėjau, reikia tenkti tuos kriterijus ir tai turi būti išorės bendradarbiavimo srities projektai, bet jie neturi būti vystimosi srities projektai. Uh, iš esmės nepri, nebus pritarta tematinių programų finansavimo perkelimui į Home generalinio direktorato sritį. Taigi mes pasakome, kad išliktų ketvirtajame skyriuje egzistuojančios programos ir jų finansavimas. Ten yra ilgalaikės vystimosi srities programos. Aš tikiuosi, kad tu atsakiau užduotą klausimą, nebent jūs turite papildomų klausimų. Uh, Mielai pabandyčiau juos atsakyti. Ar galite pateikti visą šią informaciją raštu? Taip, žinoma. Pone Keller, norite užduoti papildomą klausimą? Yes, thank you. Just to... Dėkoju. Tik noriu viską pasiaiškinti, kad gerai suprasčiau. Tad jūs galėtumėt pritarti DJ Home pasiūlymui dėl readmisijos finansavimo, gražinimo finansavimo, kad visa tai būtų įtraukta į DJ Home biudžeto jų kategoriją. Tačiau e, nepritartumėt vystimosi lėšų perkelimui į DJ Home eilutę. Ar taip supratau? Kalbame apie finansavimą skirtą readmisijos ir sugražinimo programoms. Kalbame apie admisijos sutartis, kurioms numatyti. Kalbame apie tai, kad Home generalinis direktoratas galės veikti trečiosiuose valstybėse. Tai yra naujovė. Toliau pagal admisijos sutartis numatomos lėšos veiklai pagal tas sutartis, bet kalbant apie pačią readmisiją, tai e, jų, prie, kalbame apie jų prieimimą į kitą valstybę nei ta, iš kurios jie kilė. Dažnai, e, pavyzdžiui, nėra kilmės valstybė dažnai neturi lėšų susigražinti žmonės, kurie atsiranda pas mus, pavyzdžiui, egiptiečiai Eritrėjoje. Tai būtų vystimosi konteksto e, projektai. Kalbant apie judumo partnerystės, tai yra ilgalaikės partnerystės susitarimai tarp ES valstybių ir trečiųjų valstybių, kurių tikslas užtikrinti gebėjimus valdyti migraciją ir reintegruoti asmenys jų kilmės šalyje. Tai prisideda prie vystimosi politikos tikslų. Ir čia mūsų nuomonės ir išsiskiria Viskas priklauso nuo to, kaip suvoksime readmisijos sutarčių. Finansavimą. Kaip jau sakiau, reikia tenkinti keletą kriterijų. Tai turi būti trumpalaikiai projektai su, su trečiosiamis valstybėmis ir taip pat jie privalo tenkinti tam tikrus apibrėžimus. Sargentinį. Dabar penė prie panios Sargentinį užduoto klausimo. Uh, Žodis komisijai. Kas atsakys į šį klausimą? Jūs? Thank you, Madam Chair. The question was... Ačiū, pirmininkė. Klausimas dėl investicijų Afrikoje į E, ir tai yra susijęs su tam tikrais tikslais, tvariam vystimuisi ir tai aptariama klimato kaitos dėrybos jungtinių tautų kontekste. Daug dėmesio skiriama būtent šitiem tar sands procesams ir projektams, skiriama daug dėmesio emisijų mažinimo klausimui. Mes ir toliau laikomės dviejų laipsnių e, ribos šiame kontekste Komisija įgyvendina kelias programas, įgyvendina jas tiek pasauliniu lygiu, tiek regioniniu Afrikoje, tiek ir nacionaliniu lygiu. Tačiau visos šios investicijos kol kas nėra susijusios su tais Star Sand projektais. Ir iš, iš esmės kaip tik yra viskas priešingai. Kalbant apie dėrybas, Mes siekiame pasaulinio klimato kaitos susitarimo. Jeigu jis bus pasiektas per ateinančius kelis mėnesius, tai tuomet anglijas kainos įtraukimas į investicijas E, sumažins dėmesį, kuris skiriamas e, dervingam smėliui šiem projektam. Toliau, Afrikos ES energetikos partnerystė. Tai yra ilgalaikės perspektyvos klausimas, skatinantis bendradarbiavimą tarp ES ir Afrikos. Ir pagrindinis tikslas yra gerinti prieigą prie patikimų, uh, E, klimatui nekenkiančių, aplinkosaugą tausojančių paslaugų, energetikos paslaugų. Labai daug dėmesio skiriame atsinaujinantiems energijos šaltiniams, bei bandome skatinti vis didesnį nepriklausomumą nuo iškastinio kūro. E, šio sustarimo kontekste Afrika ir Europos sąjunga sutarė iki 2020 metų pastatyti bent 10 tūkstančių megavatų e, hidro e, jėgainių, 5 tūkstančius megavatų saulės bei vėjo taip pat jėgainių. Ir trečias klausimas susijęs su tūkstantmečio vystimosi tikslais. Mes be abejo remiame tų tikslų įgyvendinimą, yra akcentuojamas tvarumas, tausumo principas, jis svarbus daugelie šalių ir mes į jį ypatingai kreipiam didelį dėmesį. Daug dėmesio taip pat skiriame ir klimato finansavimo įsipareigojimams ir priminsiu, kad jokia finansinė parama šiame kontekste nėra skiriama dervingam smėliu ir šiem projektam. Toliau valdysenos aspektai, su jais yra susijęs tam tikros iniciatyvos dėl geresnės valdysenos Afrikos institucijose, pavyzdžiui. Yra ir kitų programų, ir skirtingi intervencijos lygiai. Manome, kad šiame kontekste tikrai galime naudingai ir vertingai prisidėti, padėti partneriams Afrikoje, kad jie galėtų pasirinkti tinkamai ir informuotai. No, thank you, Chair. That was a very... Ne, ačiū pirmininkė, daugiau nieko pasakyti nenoriu, labai išsamus atsakymas. Excusez-moi mais qui va, nous devions accueillir Monsieur Lilian Ping, je pense qu'il va venir euh, un peu. Mm, pas mus ateis ponė Lilian Ping, bet aš manau, kad jie ateis vėliau. Neturiu jokių kitų pranešimų pirmininkės vardu ir perėsime prie penktojo darbo atvarkės punkto. Ar komisija turi kokiu nors pareiškimu, pranešimu mums? Ne. Taigi pernėme tuomet prie septintojo punkto. DV komiteto delegacijos į Pakistaną ataskaita. Ta, tai delegacijai vadovavo ponas Dėva. Pone Dėva, suteiksiu žodį Jums, kad pristatytumėte šią misiją. Uh, K... Uh, Dėkoju pirmininkė, man tikrai teko garbė vadovauti šiai uh, aktyvių parlamento narių delegacija į Pakistaną. Ten vykome trim dienom. Ir pirminis tikslas buvo nuvykti ir pasižiūrėti, kaip panaudotos tos lėšos, kurias mes skiriame Pakistanui, o tų lėšų buvo skirta tikrai daug. Tai buvo didžiausia humanitarinė pagalba iki 150 milijonų, kiek buvo skirta humanitarinės krizės po potvinių sukeltom pasiekmėm šalinti. Jau proceso pradžioje gan anksti bendraujant su Pakistano atstovais mes išsiaiškinom ir supratome, kad tai buvo pati didžiausia humanitarinė katastrofa, su kuria susidūrėme. 8 milijonai žmonių neteko gyvenamų gyvenamos vietos, namų, didžiuliai skaičiai žmonių nukentėjo, neteko maisto, gyvenamo būsto, švaraus vandens ir taip toliau. Tad e, mes turėjome nuvykti, pasižiūrėti, kaipgi viskas atrodo vietoje, kaip panaudotos tos lėšos, kurios buvo skirtos, 53 milijonai buvo skirta kaip papildoma pagalba ir taip pat norėjome pasižiūrėti, ar yra kažkokių papildomų galimybių pagalbai, kaip dar galėtumėm padėti. Prieš vykstant, mūsų informavo tiek komisija, tiek ambasadorius Pakistanui, kad yra tam tikrų klausimų ir problemų susijusių su to, kaip Pakistano valdžia elgesi krizės laikotarpiu. Ir kad e, galbūt per anksti buvo nutraukta humanitarinė fazė ir pereita prie vystimosi etapo. E, tačiau vietoje tiek aš, tiek kolegos nustebome, pamatę, kad e, krizių valdymo institucija ir jos darbuotojai iš tikrųjų puikiai padirbėjo, tikrai atliko puikų darbą, iš naujo rasdami gyvenamas vietas pusantram milijonui žmonių. Jie buvo vėl apgyvendinti, jam buvo rastas būstas. Ir tai buvo padaryta per devynis mėnesius nuo potvinių iki mūsų vizito. Tai yra tikrai labai didžiulis pasiekimas, ypač jei vertinsim šį atvejį su to, kas buvo po tsunami, nes po tsunami prireikė net ketverių metų, kad būtų vėl rastos gyvenamos vietos e, vienai dvidešimtajai e, žmonių. Tad bendradami su Pakistano valdžios institucijomis išsiaiškinome, kad Pakistano institucijos pasitelkė armiją, kariuomenę Na, šiame parlamente mes labai dažnai diskutuojam šio klausimu, ar galima tokiais atvejais pasitelkti kariuomenę, kad jie padėtų ar ne, bet Pakistane mes realiai matėme vietoje puikų pavyzdį, kai yra pasitelkiama kariuomenė ir jie padeda perkraustyti žmonės, padėti jiems įsikurti. Ir kariuomenė tikrai puikiai yra panaudojama. Ir dabar tie žmonės yra saugus išgelbėti. Beje, turiu pasakyti, kad e, nebuvo užfiksuota choleros atveju ar jokių kitų epideminių lygų protrukių šiuo laikotarpiu, todėl kad viskas veikė labai veiksmingai, buvo veiksmingai perkeliami, vėl kurdinami žmonės. Ir tiem, kas e, pasisako prieš kariuomenės panaudojimą tokiais atvejais, turiu pasakyti, kad tikrai pagalvokite dar kartą viską persvarstykite dar kartą, kodėl jūs tam prieštaraujate. Mes puikiai matėme, kad kariuomenė gali padėti. Kaip jau sakiau, Pakistanas puikus pavyzdys. Jie puikiai parodė, ko galima pasiekti, o dėje Haityje tai nebuvo padaryta. Ir praėjus pusantrų metų Haitis toj pačioj beviltiškoj prastoj padėti, kokia ir buvo, o Pakistanas, kaip matome, tikrai pasiekė gerų rezultatų. Kai kalbu apie tą per ankstyvą perėjimą nuo humanitarinės e, fazės prie vystimosi fazės, tai iš esmės yra daug žmonių, kurie man nepritarė šiuo klausimu. Tačiau e, vienai par kitaip turiu pasakyti, kad, na, tikrai buvau labai maloniai nustebintas, kai nuvykome į Pakistaną ir kai pamačiau, kokiu rezultatu pasiekta. E, na, savo vizito metu tikrai sustikome su įvairiais įdomiais žmonėms, su JAV specialiuoju įgaliotiniu vystimosi klausimams. Taip pat e, sustikome su ministru pirmininku. Ir turiu pasakyti, kad ten lankėmės dvi dienos prieš Bin Ladino mirtį. Ir kai aš grįžau į Londoną ir pasakiau savo draugam, kad buvau Pakistane, tai tikrai daugam <laughs> kilo didžiulių klausimų dėl to, kągi aš ten veikiau. Bet tikrai atvirai turiu prisipažinti, esu visiškai niek, niekaip nesusijęs su tuo, kas, kas atsitiko ponui Bin Ladenui. Tačiau tikrai daug kas labai uh, nustebo, kad mes buvom tuo metu ten, apsistojame Surinos viešbutyje, kuris buvo tik 30 km nuo uh, Bin Ladeno slaptavietės. Mes taip pat susitikome su Tyvo Pakala e, atstovų e, humanitarinės pagalbos klausimams iš jungtinių tautų. Ir e, iš jo taip pat iš jo gavome daug informacijos apie humanitarinę pagalbą. Taip pat daug kas gyrė ES dėl e, tam tikrų programų sėkmingai gyvendintų. Ir taip pat e, daug gerų žodžių girdėjome iš tarpininkų. Dar vienas sustikimas e, iš, su atstovu iš Azijos vystimosi banko. Jis pateikė informacijos apie rekonstrukcijais ir atstatymui skirtas e, lėšas ir finansavimo programas. Tie, kas buvote Pakistane, turbūt žinote, kad e, šalies sostinė ir kiti miestai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir kai kurie ambasadoriai net sako, kad gyvenu 7 km nuo Pakistano. Tai reiškia nuo sostinės. Taip pat vykome į e, tam tikrą vietovę, kur vykdomas e, vandens ir sanitarinių, e, sanitarinio centro projektas. Beje, buvome lydimi policijos, eskorto. Ir tame regione mes matėme vietos gyventojus ir mano nuomonė tai yra skurdžiausiai gyvenantys e, žmonės, bent jau kokius man kada teko matyti. E, tačiau mūsų atžvilgių jie parodė tikrai didžiulį dosnumą, kilnumą, aptarėme su jais pagrindinės jų problemas ir tos problemos labai paprastos. Kaime nėra kanalizacijos tad e, nenu, nėra galimybės įrengti nuotekų sistemą, taigi e, visi skyšiai ir panašiai cirkuliuoja tam kaime, dėl to kyla didžiulis pavojus dėl tam tikrų lygų, dėl choleros pavyzdžiui ir taip toliau. Ir bent jau iki šiol lik ir nebuvo jokios galimybės e, numatyti įdėkti tam tikrą kanalizaciją, tam tikrą sistemą nuotekų. Ir būtent tam kaimui labai svarbu, kad būtų baigtas šis, kad būtų padarytas toks projektas, kad būtų įrengtos nuotekos. Ir būtent ten vietoj tam kaime mes apie tai ir kalbėjom, apsupti musių ir smarvės aptarinėjome būtent galimybę įvykdyti tokį projektą. Taip pat sustikome su planavimo komisijos e, pavad, vadovo pavaduotoju Nadim Ulhak. E, su juo kalbėjome taip pat apie padėtį Pakistane. Kaip įsivaizduojate, Pakistanas yra labai pažeidžiama, nestabili valstybė šiuo metu. Ir tai pasireiškia per tam tikrus apribojimus. Kaip žinote, pasienis yra siena bendra su Afganistanu, kyla ta grėsmė dėl terorizmo nuolatinė, nestabilumo, tam tikros problemos dėl, pono, dėl Bin Ladeno, dėl Talibano ir taip toliau. Taip pat nepamirškime, kad tai yra brandolinė valstybė. Taigi, tikrai padėtis gan sudėtinga daugybė komplikuotų aspektų, kuriais reikia žongliruoti ir, kaip suprantate, aišku, tokiame kontekste klesti įvairūs dviejopi susitarimai, dvigubi susitarimai ir mes aiškiai tai suvokiame ir pamatėme, ypač kai sužinojome, kad 30 km nuo tos vietos, kur mes buvome, tuo metu slapstės ir Bin Ladenas. Ir kaip Pakistano valdžios institucijos galėjo to nežinoti, man yra net neįsivaizduojama. Tačiau Kai aptarinėjom šį klausimą su Pakistano valdžios institucijom ir su užsienio reikalų ministru, ponu Hina Rabani Kar, aptarinėjome uh, e, GSP plus perspektyvas, santykius su ES, galimybę prekiauti tekstilės produktais, kitais produktais, kurie padėtų klėstėti uh, šiai valstybei, kaip stiprinti prekybinius santykius, apie tai kalbėjome, taip pat kalbėjome apie GSP plus e, galimas pasiekmes ir ko reikės Pakistanui, norint įgyvendinti GSP plus. E, jie turės pasirašyti tam tikrus susitarimus ir įgyvendinti keliamus reikalavimus net ir savo teisinėje sistemoje. Ir parlamentas taip pat turės ratifikuoti tarptautinių lygių pasirašytas sutartis, pavyzdžiui, konvencija dėl kankinimo, dėl moterų teisų, dėl vaikų teisių, jie turės tai ratifikuoti, paskui ir gyvendinti. Aišku, tai yra du skirtingi dalykai. Ir ministrų pirmininkui bei užsienio reikalų ministrui mes pasakėme, kad labai svarbu užtikrinti, kad šios tarptautinės sutartys būtų ne tik ratifikuotas, bet ir įgyvendintos. Jie tikrai labai atidžiai klausėsi visko, ką mes jiem pasakėm, jie pasižymėjo mūsų pastabas Taip pat mums buvo pristatytas 18 pakeitimas, konstitucijos pakeitimas ir tai turės didžiulės pasiekmes šalies ateičiai. Ir vakarų šalis to turbūt net nesuvokia. Tai yra susijęs su galių paskirstimu ir nuleidimu iš Islamabado į e, provincijas. Dabar Pakistano provincijos galės būti atsakingos už policiją, mineralinius išteklius žemę ir kitus dalykus, kurie reikš, kad bus sudaryta konfederacinė struktūra. Aš asmeniškai tikrai dėl to labai nuogastauju ir man kyla klausimas, ar centras, centrinė valdžia tikrai sugebės e, savo valdžio ir kontroliai išlaikyti tas provincijas, kaipgi bus su Pandžabu, su kitom provincijom, uh, su Sind provincija, Baličistanu. Tai tos provincijos lik ir taps atskirom provincijom su didžiuliam regioniniam galiom. Ir tokio paskirstimo iki šios kelionės mes tikrai nesuvokėme, nežinojome, kad tai bus. Ir mes tikrai nesuvokėme, kaipgi vyksta tas galių skirstimo ir perskirstimo procesas Pakistane. Tad aišku, reikia stebėti, kaip klostysis padėtis, bet toks suskirstimas a, turės didžiulės įtakos net ir, a, pavyzdžiui, humanitarinės pagalbos skirstimui ateityje. Juk būtent provincijos turėtų būti atsakingos už a, pagalbos perskirstimą regioniniu lygiu, o ne centras palinkėsime jam aišku visokiojopos sėkmės su šia nauja struktūra, tačiau niekada negali žinoti, kaip viskas susidėlios. Nežinau, kokia tiksliai dabar yra padėtis po įvykių su Bin Ladenu, nežinau, kokie jų santykiai su amerikiečiais, kaip dėl stabilumo, kaip su Talibanu, kaip su uh, karu kova su terorizmu, bet aš tikrai linkiu Pakistano žmonėm bei jų valdžiai, kurie išgyveno gan ilgą demokratijos laikotarpį 2,5 metus, linkiu jiem visokiojo pasiekmės ir mes turime padėti Pakistanui išsilaikyti per ateinančius kelias mėnesius. Ačiū. Merci, Monsieur Deva, pour cet excellent compte rendu. Avant... Pone Deva, ačiū už šį puikų pristatymą. Prieš e, suteikiant žodį kitiems noriu pasveikinti Kinijos liaudės e, Respublikos dele, aukšto rango atstovų delegaciją bei pona Lin Ping, kuris vadovauja šiai delegacijai ir stebės e, šio posėdžio darbą. Toliau žodis suteikiamas ponui Kešminui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Dievai už puikią ataskaitą. Manau, kad tai įrodo faktų rinkimo misijų naudingumą, nes galime vietoje nuvykę patys įsitikinti, kuo naudinga ES veikla, ypač kai derinama ir kitų, derinam ir kitų organizacijų veikla šioje srityje, tokių kaip jungtinės tautos, kaip ir ponas Dėva esu suinteresuotas kariškių įtraukimu vykdant humanitarinės akcijas ir veiksmus. Aš nesu iš tų, kurie diskusijose dėl padėties Haityje abejojo, ar amerikiečių kariai turi gelbėti dūstantį vaiką, ar ES kariai turėtų tuo užsimti, juk svarbiausia yra pagalbos, ištesta pagalbos ranka, nereikia čia ieškoti politinio kapitalo. Aš pritariu pono Dievos išdėstytai nuomonį šiuo klausimu. Kaip jūs ir sakote, tai puiku, puikiai sėkmės istorija. Taip pat labai įdomu buvo išgirsti tai, ką jūs pasakėte apie galių atidavimą, devoluciją. Apie tai mes kalbame, dažnai kalbame ir mūsų komitete. Aš peržiūrėjau jūsų pristatytą programą ir, ponė pirmininkė, norėčiau tiems, kurie dalyvavo šioje faktų rinkimo misijoje, pasakyti štai, kad tai dar vienas puikus pavyzdys, kaip įdėjus daug pastangų, planuojant, dirbant ilgai, pasiekta puikių rezultatų, tačiau niekada nei parlamento nariai, nei e, komiteto darbuotojai nesusilaukė jokių mm, pagirimo žodžio, spauda apie tai nerašo. Matau, kad teko kelti 7 ryto, gultis tikrai vėlai. Taigi sveikinu. Pone Dieva, man atrodo neatsitiktinumas kad iš karto vos jums išvykus buvo aptiktas Bin Ladenas, juk e, yra kalbama, kad, kad po to kad e, e, na, Osamo Bin Laden, Osamos Bin Ladeno pasiklausė, kas, kas jam priimtiniau. Pasiduot. Ar ponas Dėva, ar, ar, ar Junktinės valstijos. Uh, Taigi mes kalbame apie strateginių ilgalaikių santykių vystimą su šia valstybe iki, tų, iki tos svarbaus įvykio ir po jo. Nes galima, ten nuvykus galima susidaryti įspūdį apie tai, kaip viskas veikia, kaip šalis funkcionuoja. Aš tave pažįstu ilgą laiką, Nerdži, bet tavo pateiktas, na, kuklaus. E, tavo patiktas e, apibūdinimas, kaip atrodo misija konvojus, kuris bando netkreipti žmonių niekieno dėmesio, tikrai išliks ilgai mano atmintyje. Ačiū už tą ataskaitą. Ačiū dabar žodis pono Gerensui. Ačiū ponė pirmininkė. Imu abejoti, nes nesu tikras, ar pono Dėvos apsilankimas Pakistan, Pakistane nėra kažkaip susijęs su, su Bin Ladeno išnykimu. Tas klausimas lieka neatsakytas. Galime visi apie tai pamastyti. E, norėjau išklausyti mm, ataskaitos, mane išsakyti pastebėjimai nuramina ir tuo pat metu kelia kai, kurių, kai kurį susirūpinimą. Viskas vyksta puikiai, būtent dėl to, kad Pakistano institucijos ir armija teisingai dirba. Jūs tikriausiai prisimenate, kad praėjusiais metais, rūpiučio mėnesį, buvo paskelbtas, draugė su Eva Žaly mes paskelbėme pranešimą, komunikatą dėl būtinybės teikti. Politiškai nušviesti padėti toje šalyje, man tai atrodė ypač aktualu dėl to, kad Pakistanas yra svarbi valstybė, taip pat tai yra tokia valstybė, kurioje padėtis išlieka labai nestabili. Nežinau, kur ES delegacija veikia Pakistane, kur yra jos būstinė, ar draugė su išorės santykių tarnyba, ten kas nors keisis. Ar, ar Pakistano mm, pareigūnai žino apie ją? Noriu paklausti jūsų, ar jums susidarė įspūdis, jog ES iš viso yra suvokiama kaip, kaip po tokia, ar tik tai suprantamos, tik tai viskas suprantama per paramą, in, per, per atskirų valstybių paramą. Tikriausiai uh, komisijos atstovai atsakys į užduotus klausimus. Dabar sutik žodį poniai Teokarijus. Kalbėsiu graikiškai, sako kalbėtoja kad turėtumėte laiko uh, užsidėti ausinės. Norėčiau visų pirma pasakyti štai ką. Iš tikrųjų, humanitarinė pagalba reikalinga tam, kad išgyventum, ypač jeigu gebi išgyventi už mažiau nei pusę dolerio per dieną. Tačiau ir, ir jums visiškai nerūpi, iš kur ta pagalba, kuri jūs pasiekė. Svarbiausia, kad ta pagalba pasiektų tuos, kurio, kuriems jos reikia. Aš norėjau taip pat dalyvauti toje delegacijoje, tačiau tai nebuvo, nebuvo kokių galimybių. Aš džiaugiuosi tuo, kad ponas Dėva pasidžiaugė tuo, kokio prieimimo sulaukė susitikdamas su humanitarnio organizacijų atstovais, nevisybinio organizacijų atstovais ir kariškio atstovais. Pakistanas turi brandolinį ginklą, tai yra valstybė. Ir tokia valstybė neturėtų gauti humanitarinės pagalbos. Kalbant apie Bin Ladeną, Manau, kad įvyko, nu, kad, kad tas žudikas tikrai nedarė garbės žmogaus teisų ir įstatymo apšienybės užtikrinimui toje šalyje ir tikrai gerai, kad jo nebėra. Galime prisiminti pono Karadžičiaus pavyzdį, juk daugelį metų jis buvo smerkiamas jį e, smerkė spauda, tačiau neaišku, kokiame etape yra Karadžičiaus bylos nagrinėjimas. Ir aš visiškai nenorėjau paremti terorizmą. Aš, man, aš tikiu teis, tokia teisingumo sistema, kuris suteikia galimybę kiekvienam sav, s, apsiginti. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams atstoviai poniai Kostai visų pirma. Yeah, can... The question be uh, uh, just rephrased. It, it is on the work of the Commission, the delegation in. Ačiū. Tai yra mūsų delegacijos darbo Pakistane klausimas, ne? Ir tai susijęs su Europos komisijos darbo matomumu, ar ne? Ar ne apie tai klausėt? Gal galėtumėt patvirtinti ar pakartoti klausimą? Aš tikrai uždaviau labai paprastą klausimą. Kokia yra išorės santykių tarnybos veiklos pridėtinė vertė? Ar ES buvimas ir veikla Pakistane suprantamas, suvokiamas plačiau? Ar ji tapo reikšmingesnė? Ar jos įvaizdis gerėja? Išorės santykių tarnybos dėka. Ar tai kažkaip siejasi, ar tas įvaizdžio kitimas, jeigu jis vyksta, siejasi su tos tarnybos veikla? Tikriausiai tą klausimą reikėtų, tą klausimą reikėtų užduoti išorės santykių tarnybos atstovą. Pone Dėva, aš tą klausimą skyriau ir jums. Pabandysime dirbti, pasielgti praktiškai. Ar norite sakyti, pone Dėva, Ar prieš sutikiant žodį ponui Marijus ir paskui? Na, ponas Galins mane vėl stumė tokią nepatogią padėtį, sakykim taip. Žinote, kokia mano nuomonė dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Bet pirmininkė prieš pasisakydamas taip pat norėtų pasveikinti Li Jiangping, kuris yra draugystės asociacijos pirmininkas, taip pat He Jinping, Taip pat sveikinu ir poną Gilėje bei ponę Zangronin, kuri, kurią senai pažįstu, mano draugė iš Pekino, taip pat ir Timą. Labai svarbu suvokti, kad išorės veiksmų tarnybos buvimas Islamabade nėra toks jau akivaizdus. Tačiau net ir JAV ambasada yra ne ambasadų diplomatinėme komplekse, o kitur įsikūrė. JAV ambasada, pavyzdžiui, Kinijos ambasada, Britų vyriausias įgaliotinis, jie vaidina svarbų vaidmenį diplomatiniuose ratuose, tačiau ES ambasadorius Islamabade stengiasi kiek įmanydamas dirbti kiek galima geriau, jis mum labai padėjo. Jis tikrai daug uh, nuveikė, uh, padėjo mūsų misijai ir tikrai stengiasi užtikrinti, kad mes gautume tą informaciją, kurios norime. Tad jam rašau 10 už pastangas. Na, o e, uh, išorės veiksmų tarnyba dėje, bet turiu pasakyti, kad, na, netaip jau puikiai pasirodė, kaip turėtų. Na, bet tikrai gal, kaip, kurie, kaip kai kurie sako, kaltinti reikia darbo pradžią, jie tik nesenai pradėjo dirbti. Tad daugiau aš nebenorėčiau komentuoti šio klausimu ir ponas Giorens turbūt tikrai puikiai žino, kokia mano yra politinė nuomonė šio klausimu. Ir visa tai jau buvo atspindėta ir ankstesniuose dokumentuose ir laiške, kuris šiandien išsiųstas visiems Britų ambasadoms visame pasaulyje. Ir mūsų vyriausias atstovas sako, neleiskite išorės veiksmų tarnybai trukdyti jūsų misijoms ir perimti jūsų darbo. Toliau dėl kito klausimo dėl pagalbos teikimo šalim, kurios turi atominę bombą. Na, viskas priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Jeigu mes nepadėsime stabilizuoti Pakistano, tai tuomet ta jų turima bomba taps dar pavojingesnė. Bet jei padėsime Pakistaną stabilizuoti, jeigu leisime jam įsilieti į tarptautinę bendruomenę, tapti jos nariu, tai tuomet stabilus Pakistanas bus daug geresnis partneris nei nestabilus Pakistanas. Ir atsakydamas kolegai iš Graikijos galėčiau trumpai va, tik tiek ir pasakyti. Je, bien, Guren... Puikiai žinote, kad ponas Giorensas tikriausiai nepraleis progos į tai sureaguoti, bet dabar steiksiu žodį ponui Kešmenui. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Very... Ačiū pareiškimas vienas iš mano pusės. Mūsų užsienio reikalų ministro nuomonė yra tik tai viena iš daugelio ir jie tikrai neatstovauja daugumos nuomonės ES. Ačiū. <laughs> Euh, Dabar suteikiu žodį išorės e, veiksmų tarnybos atstovai ponui Marijusui. Thank you very much, uh, Madam Chair. I would also like to extend... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Europos išorės veiksmų tarnybos vardu norėčiau pasveikinti parlamento narį Dėvą ir jo kolegas į surengus sėkmingą misiją vizitą į Pakistaną. Ponas Vygiamak delegacijos vadovas, kalbėdamas apie jūsų vizitą, pasakė, kad jis buvo ypač dėkingas už tai, kad jūs pasinaudojate galimybę aptarti daugybę klausimų su valdžia ypač klausimai susijęs su uh, Pakistano nenoru pasirašyti tarptautinių politinių ir pilietinių teisių uh, pakto. Kalbant apie delegacijos matomumą, tai Pakistane veikia. Uh, visiškai pasirengusi, visiškai apsirūpinusi delegacija ir ji dabar atlieka tarybos pirmininkės mm, vaidmenį, tai yra rengia visus būtinus susitikimus. Ir delegacijos vadovas e, pasisako ES vardu ir galima sakyti, kad darbo koordinavimas ir matomumas tikrai pagerėjo. O kalbant apie patalpas, būstinę, tai noriu pasakyti, kad planuojama ES delegacija perkelti į tą miest, diplomatų miestelį, bet tikriausiai tai užtruks keletą metų, nes mums reikia pasakyti naują pastatą toje diplomatinių atstovybių gyvenvietėje. Dabar perėsime prie, disk... prie 65 pakeitimų aptarimo, kuriuos patikė ponas Dieva pasiūlymui dėl pylimų statybos finansavimo uh, E, besimeistančiose valstybėse. Ten kalbama apie apie kai kurių valstybių gyventojus. Ir iš karto žodžiu suteiksiu ponui Dievai. Ačiū pirmininkė. Šiam pranešimui pateikta 67 pakeitimai ir jis jau pasiekė paskutinį etapą šiame parlamente ir tikiuosi, kad rytoj dėl jo bus balsuojama komitete ir tuomet jį perduosim plenariniai sesijai. Kodėl šis pranešimas yra svarbus? Jis svarbus todėl, kad pusantro milijardo žmonių gyvenimai priklauso nuo vandens sistemų iš Himalajų būklės tirpsta Himalajų ledynai ir jie tirpsta keturis kartus greičiau nei ašigalių ledynai. Toks tirpimas visiškai nesusijęs su pasauliniu klimato atšilimu. Jie tirpsta taip greitai ir Tai reiškia, kad mažėja vandens ir tai reiškia, kad Brahma Putra, Geltonoji upė, Kinijoje Jangdzi upė, visos šios upės nebebus maitinamos ledynų vandens ir jos tiesiog išdžius. Dėl ko taip vyksta? Visa tai sukelia taip vadinama anglies spraga, carbon blank. Ir iš esmės tai sukelia suodžiai iš pramoninių e, centrų, iš gamyklų ir taip toliau. Tie suodžiai tiesiog nusėda ir E, tose vietose tirpstant e, e, ledynams ir sniegui susidaro tokie pavojingi telkiniai ir tokių telkinių skaičius Himalajos dabar yra labai didžiulis ir jie susidaro uždarose teritorijose ir bet kada gali pratrūkti, išsilieti ir tikrai nužudyti daug žmonių. Dar kita problema yra ta, kad per šitą ledyną eina ir uh, Um, tektonės plokštės, tad tam regione tikrai didelė tikimybė, kad įvyks žemės drebėjimai. Ir kol kas dėje niekas nesima jokių veiksmų, kad sustabdytų tokį spartėjantį ledynų tirpimą. Aš raginu sudaryti Junktinių tautų agentūrą Indijai, Kinijai, Pakistanui, Nepalui, Butanui ir Bangladešui, apjungti šias šalis E, kad kažkaip stabdyti tų ledynų tirpimą, tačiau kol kas niekas nieko nedaro. Ir būtent todėl dabar į procesą bando kištis ES, e, reguliuoti tai, kas vyksta tolimam regione ir bandyti procesą įtraukti kaimininės to regiono šalis, nes jom tai yra aktualu, todėl kad pusantro milijardo jų gyventojų gyvena pavojaus zonose ir jeigu greitų metų jie nesims veiksmų, tai tikrai daugybė žmonių nukentės. Iš esmės toks būtų pranešimo tikslas, bet e, turėjau kažkaip viską e, gražiau išdėstyti ir kalbėti apie pylimų užtvankų statybą, tačiau tai iš esmės nesusiję su šiuo techniniu dalyku. Aš kalbu apie tą globalinę krizę Himalajose, tačiau jai niekas neskiria dėmesio. Tai net nebuvo įtraukta į Kopenhagos viršūnių sustikimo darbo atvarkį, nežinau, ar koks kitas sustikimas tai įtrauks į savo darbo atvarkį ar ne, bet aš raginu e, atkreipti dėmesį į šį klausimą ir džiaugiuosi, kad e, kolegos iš Kinijos dalyvauja, e, Pakista, iš, iš Pakistano taip pat dalyvauja, tai džiugu, trūksta dar kolegų iš Indijos ir Nepalo ir tuomet galėsime kartu aptarti, ką daryti. Merci, passer... Ačiū ponui Dievai, dabar žodį suteikiu komisijai. Komisijos atstovui. Ponas Sofsi. Pone Kojet, ponas Kojet. Ponas Kojet. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau esame pareiškę, per kovo mėnesį vykusi posėdį, kuomet šis pranešimas buvo svarstamas pirmą kartą, komisija įsipareigojo šį klausimą svarstyti atitinkamos veiklos kontekste ir mm, mums džiugu iš jūsų komitetui pranešti, kad e, e, pasaulinės, pasaulinio alijanso klimato kaitos kontekste uh, iniciatyva, tos alijansas siekia padėti besivystančiams valstybėms, užtikrinti bendarbiavimą kovoje su klimato kaita. E, veiksmų programa 2011 apima projektas su, skirta Butanui. Mūsų delegacija ir tarnybos derasi su Butano vyriausybė. Ir ledynų tirpimo klausimas buvo keliamas tose dėrybose. Tačiau svarstama programa e, yra svarstama Žemės ūkio ministerijoje ir ledynų tirpimo klausimus kūruoja kita ministerija. Todėl mes paprašėme tiesiog nepamiršti šio klausimo ir buvo įtrauktas dar vienas aspektas į mūsų pasiūlymą. Tai siūlymas dirbti horizontaliu pagrindu sprendžiant klimato kaitos keliamą riziką. Ir čia kalbu apie viską, kas yra susiję e, su tolesniais etapais, pavyzdžiui, ežerų atsiradimu, kurie atsirastų dėl ledynų tirpimo. Dar vienas dalykas - veiksmų programos, e, pasaulinių veiksmų su klimato kaita kontekste. 2012 programos mes esame suplanavę dirbti su EasyMod institutu, kuris, dirba, ne, kuris veikia Nepale ir norime patvirtinti daugiau regiono požiūrį. Regiono, regionais e, grįžti ar suskistą požiūrį vertinant galimą poveikį šių visų uh, tendencijų konkretaus regiono gyventojams. Toliau, Lotynų Amerikos regione mes kreipėmės į kolegas, šio regiono klausimais mes kreipėmės į kolegas dirbančiais, užsimančiais šiuo regionu. Ir kol kas šis klausimas ne, neįtrauktas į bendarbiavimo programas, planuojame įtraukti į kitą programavimo laikotarpį, kuris netrukus bus pradėtas renkti. Pardon I want to reply. Je... Je... Qui est-ce qui parle Ah oui. Non, mais d'abord, je passe la parole à monsieur. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Giorensui, nes jis jo prašė. Oui, je, je, euh, je voudrais vous confesser. Norėčiau prisipažinti kad esu visiškai nepatyręs šiais klausimais, kad neišmanau šių klausimų, kuriais pateikė pranešimą pasiūlymus ponas Deva, bet aš suprantu, kad tai yra labai opus klausimai. Kiekvieną kartą, kai svarstome e, projektus dėl statybų pagal šį, e, pagal šį pasiūlymą, visada kyla daugybė susijusių sudėtingų klausimų. Taigi ponas Dėva parengė pranešimą ir bandoma akcentuoti, ir jų akcentuojama problema, kuri, man atrodo, ima e, tapti vis svarbesnė, tai yra Himalajų ledynų tirpimas. Kalbant apie tai, kokiu iniciatyvu reiktų imtis, kad būtų vykdomi testiniai gyvybingi projektai, tai čia galbūt tą klausimą reiktų kitaip suformuluoti. Mums reikia nepraš, neklausti mokslininkų bendruomenės nuomonės, bet mes kalbame apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą, todėl būtų naudinga kad parlamentas jau yra rengęs studijų šiais klausimais, su, su, sukaupta labai daug patirties ir žinių šioje srityje. Kalbu apie poveikio vertinimo studijas, tai yra labai svarbu. Ir manau, kad tai neturėtų būti išvaistyta, neturėtų kažkur tai dinkti. Tiesiog norėjau tai akcentuoti. <laughs> Madame Šnyvė. Pone Šnyber. Ja, ich äh, wollte noch mal mich bedanken. Ačiū už pranešimą. Noriu padėkoti ponui Deva už jo parengimą. Man atrodo, kad tema labai svarbi. Kita vertus, manau, kad aukso vidurys, kaip visada, yra kažkur per vidurį. Yra situacijų, kai tų užtvankų reikia, kai tų pylimų reikia, bet labai dažnai jų kaip tik nereikia. Ir tam tikri ekologiniai aspektai kartais reikalauja nestatyti pylimų. Ne, nežiūrėkime į viską tik tai baltomis ir juodomis spalvomis. Reikia kartais ieškoti tokių kompromisų. Ponas Giorensas užsiminė apie tai, kad reikia būti atsargiems. Reikia išteiškinti, kada yra labai svarbu statyti tuos pylimus. Yra ir kitų regionų pasaulyje, kuriuose e, vandenyno, vandenyno lygio kilimas e, taip pat yra labai reikšmingas ir vanduo, vandens lygis kyla greičiau negu kad mums norėtųsi. Taigi pabandykime laikytis aukso vidurio principo. Dabar ponė Levin, prašau. Dėkoju. Atsiprašau, kad taip pavėlavau į posėdį, bet aš turėjau pristatyti savo pranešimą žuvininkystės komitete ir po to atbėgau tiesiai čia. Noriu padėkoti kolegai Deva už pranešimą. Taip, mes sutarėme, kad mums tenka didelė atsakomybė mažinti CO2 emisijas ir stabdyti globalinį atšilimą. Taip pat turime sumažinti ir juodosios anglės bei metano emisijas, nes jos ženkliai teršia ledynus, skatina jų tirpimą. Būtent apie tai savo pranešime kalba kolega Dieva ir mes labai remiam jo pastangas. Toliau padėtis dėl spartėjančio ledynų Himalajose tirpimo ir dėl ledynų kitose kalnynuose tirpimo. Ta padėtis tikrai yra tragiška, katastrofiška. Nepamirškime, kad visų pirma nukentės vietos regionai nuo potvinių, o po to prasidės sausros. Taip pat e, miškų nikimas, per didelės ganyklos irgi prastina padėtį. UNEP pranešimas dėl Himalajų ledynų tirpimo parodė, jog reikia ieškoti kitų sprendimų, neužtenka vien tik tai didžiulių užtvankų. Pavyzdžiui, siūloma skirti daugiau dėmesio geresniam vandens sistemų tvarkymui, žemėje tvarkai ir taip toliau. Himalajų regionas ir taip turi didžiausią užtvankų skaičių ir e, dažnai tos didelės e, užtvankos įtakoja žmonių gyvenimus, ypač tų gyvena upės žema, žem, žemupyje. Tai taip pat įtakoja ir biologinę įvairovę vietovėse. Tai susiję ir su vandens saugojimo klausimais. Ir iš esmės reikia apsvarstyti, ar tikrai visuomet geriausias sprendimas yra statyti naujas užtvankas, nes e, jos turi ir tam tikrų privalumų, tačiau turi ir tam tikrų uh, trūkumų bei problemų, todėl kad didelės užtvankos nesukūrė, nepagamina tiek elektros energijos, kiek mes galvojome, tačiau dažniau sukūrė didesnį potvinių pavojų. E, naujų užtvankų statymas ir jų projektai turi būti įvertinti remiantis rekomendacijom iš pasaulinės užtvankų komisijos. Ta komisija pabrėžia, kad reikia bendro sutarimo priimant sprendimą ir kad tokio pritarimo reikia ir iš vietos žmonių. Mm, reikia aptarti vairias galimybės, opcijas dėl irigacijų, dėl hidroelektrinių ir taip toliau. Visą tai reikia įvertinti prieš pradedant konkrečios naujos užtvankos projekto planavimą. Mes pateikėme daug, daug pakeitimų šiam pranešimui. Jie geriau atspindi tuos tikslus, kurių, kurių mes siekiame. Tikimės, kad pranešėjas pritars tiem siūlomiem pakeitimam. Ačiū. Dėkoju. Gal komisija norėtų pasisakyti? Ne? Puiku. Tuomet suteiksiu žodį kolegai Dėva. Ačiū pirmininkė. grįžkime šiek tiek į praeitį ir dar kartą aptarkime šią problemą. Ši problema visai nesusijusi su pasauliniu atšilimu. Taip, tas atšilimas gali prisidėti prie problemos, bet aš pats lipau į sraigtasparnį, skridau virš to regiono ir iš viršaus mačiau tas vandens sankaupas atsitiktinės sankaupos, kurios susikaupė tose didžiulėse užtvankose, tačiau tai yra natūralios gamtinės užtvankos ir pylimai, o ne žmogaus padaryti. Ir Izimot nufotografavo visas šias susiformavusias natūralias užtvankas ir dabar kalbame apie tai, kokias problemas tai gali sukelti. Tad tas vanduo jau susikaupęs. Kodėl jisai ten susikaupė? Jis ten kaupėsi todėl, kad yra kertami medžiai ir ypatingai Indijoje bei Pakistane. Vėliau jie yra deginami. Jie deginami krosnyse ir sukuria juodus suodžius, kurie patenka į atmosferą, o vėliau iškrenta ant sniego. Ir tai skatina tirpimą. Tik įsivaizduokit, yra kirtami medžiai, vėliau jie deginami, tai sukuria suodžius, suodžiai nusėda ant sniego ir ledyno, sukuria um, įtakoja tirpimą, susikaupia um, tos natūralios užtvankos, telkiniai vandens, paskui jie sukels potvinius, o po to ateis sausra ir žmonės tiesiog mirs badu, nes, badu, nes nebegalės auginti ryžių ir panašiai. Tad tai yra katastrofa ir todėl turime užtikrinti, kad aplink Himalajus gyvenančios valstybės ir jų piliečiai nebekirstų medžių ir nebenaudotų jų krosnis arba maisto gamybai. Tad, kaip jau sakiau, vanduo, tiksliau ledynai tirpsta keturis kartus greičiau nei kitose ledynuose. Jeigu mes dabar šį klausimą supainiosime su klimato kaitos įvairiais argumentais ir klausimais ir suplosime juos į vieną, tai mes tiesiog na, nematysim to svarbiausio, aktualiausio dalyko. Mes žinome, kas vyksta Himalajose dėl juodosios anglijas, dėl tų suodžių. Matome susikaupusius telkinius to juodo vandens. Aš jums galiu atnešti, parodyti 300 nuotraukų 300 skirtingų vandens telkinių. Komisija visą tai puikiai žino. Ir būtent todėl Indija, Pakistanas, Nepalas, Butanas, Bangladešas ir Kinija turi susėsti kartu, turi susitikti, galbūt jungtinių tautų kontekste ir spręsti šią problemą. Priešingų atveju išdžius upės, jau minėjau pagrindinės upės tiek Kinijoje, tiek Indijoje, tiek visur kitur, jos tiesiog išdžius Ir šis klausimas turi būti atskirtas nuo to pasaulinio konteksto. Dėkoju kolegijai už puikius pasiūlymus dėl pakeitimų, tai yra techniniai pakeitimai, aš pats nesu specialistas, bet mano darbuotojai tikrai viską peržiūrėjo, sakė, kad jie tikrai labai techniški, labai geri ir aš tikrai kai kuriems iš jų pritarsiu. Ačiū. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le vote de ce rapport aura lieu. Ačiū. Balsuosime rytoj, gegužės 25 dieną. Toliau. Aštuntasis darbo tvarkės punktas. Mai, užtikrinimas maisto produktų saugumo, apsirūpinimo maisto produktais užtikrinimas. Diskutavome apie tai sausio mėnesį ir iškart sutiksiu žodį poniai Cina. Prašau, poniai Cina. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, mėlas kolegės, norėčiau padėkoti uh, už galimybę rengti šį pranešimą mūsų komitete. Dirbdama prie šio pranešimo sužinojau nepaprastai daug dalykų. Jau vien todėl, kad ir Europos, ir viso pasaulio visuomenėje už apsirūpinimą maisto produktais saugumas ir apsirūpinimas maisto produktais apskritai yra tapę labai labai reikšminga tema. Sužinojau, kad susidomėjimas šiuo pranešimu peržengia mūsų komiteto ir netgi viso Europos parlamento ribas. Europos Sąjunga vaidina labai svarbu vaidmenį gyvendinant tūkstantmečio vystimosi tikslus – ir iš mūsų tikimasi ženklaus indėlio į kovą su nepakankama mytyba, su badu. Ir mano pranešimas daugiausia susijęs su tais klausimais, su tomis problemomis, kur dar reikia šį beitą padaryti. Rengiantis šiam pranešime, kalbėjau su daug jungtinių tautų organizacijų UNIDO, taip pat su tais, kurie dirba Food World programoje ir, visose, ir įvairiose kitose programuose. Taip pat diskutavau su jungtinių tautų pranešėjų apsirūpinimo maisto produktais klausimais. Susidomėjimas ir iš parlamento, ir iš komisijos, ir iš tarybos pusės yra tikrai didelis. Norėčiau padėkoti Valerijai Rame komis, iš, komisi, iš sekretariato, kuris man labai padėjo rengiant šį pranešimą. Taip pat dėkoju ir šešėliniams pranešėjams, kurie dar iš ankstinėje pranešimo rengimo fazėje jau pas, padėjo jį parengti. Apgailę stauju, kad mums nepavyko surenkti klausimų prieš birželio mėnesį teks tuos klausimus surenkti po vasaros atostogų. Bet turiu vilties, kad tai pavyks padaryti prieš plenarinį posėdį ir ten vykstančias diskusijas. Manau, kad parlamentui reikia skirti daugiau dėmesio šiai temai ir tikiuosi, kad plenarinis posėdis plačia daugumą pritars šiam pranešimui. Kuo remiuosi? Remiuosi dviem pranešimais, kuriuos pateikė komisija pernai. Tai yra praneš, pranešimas apie ES paramą vystimosi besvystančiose valstybėse, užtikrinant apsirūpinimą maisto produktais, o kitas pranešimas humanitarnė pagalba maisto produktų srityje. Komisijos, diskusijos su komisijos atstovais parodė, kad tie punktai, kurie buvo paminėti šiuose pranešimuose, yra iš tikrųjų nepakankami, reikia apriepti daugiau temų, kalbant apie šią problematiką ir aš stengiausi tą ir padaryti savo pranešimo projekte. Komisija, norėjau pasakyti komisijai, kad ir padrasinti ją, kad ji imtųsi šių problemų kad e, būtų rūpinamasi ir maisto produktų kokybė, mytybos kokybė daugiau negu tai buvo daroma lygi šiol. Manau, kad tikrai būtų gerai, jeigu komisija pateiktų savo komunikatą artimiausiais mėnesiais, ką jie apie tai mano. Manau, kad pranešimui buvo parinktas tinkamas laikas, mes kaip tik patenkame į patį diskusijos dėl bendros žemės ūkio politikos sūkurį. Taip pat tai galėtų padėti parengti ES poziciją G20 ir G8 susitikimams. Ten kaip tik kalbama apie bus kalbama apie klausimus, kurie tiesiogiai susijęs su čia aptariama problematika. Yra būtina tikslingai, labai konkrečiai perkelti pasaulio šalių vyriausybių dėmesį į, nukreipti dėmesį į kovą su maisto trūkumu, su badu. badu. 2008 metų maisto krizė buvo labai sunki ir atsižvelgiant į maisto produktų kainų kilimą, vis dėlto galim pasidžiaugti, kad badaujančių žmonių skaičius yra mažesnis negu vienas milijardas, kuris buvo pasiektas aštuntais metais. Taip pat norėčiau. Kalbėjau savo pranešime ir apie klausimą, kuris e, susijęs su teisė į maistą. Žinau, kad kai kurie prieštarauja tokiai nuomonė ir šiame parlamente, tačiau aš manau, kad maisto produktų suverenitetas turėtų būti pabrėžiamas vietos autoritetai turėtų turėti galimybę nuspręsti, ko jiems labiausiai reikia, ko jiems trūksta ir ką auginti savo vietovėse. Vietos gamintojai, vietinės struktūros turi būti įtrauktos į šį procesą daug didesnių mastų negu lygi šiol. Kai kurie dalykai mane nustebino ir privertė susimastyti. Tai yra tokie vertinimai, kurie, kurios ir, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Jeigu kovojame su badu, su skurdu ir siekiame įgyvendinti tūkstantmečio tikslus, tai turime keisti savo vystimosi politikos kryptį. Badas yra didžiausia problema šiuo metu arba viena iš didžiausių problemų. Negalime tokiu atveju mažinti investicijų į žemės ūkį apimtį. Negali taip būti, kai trūksta maisto. Čia reikia keisti politikos kryptį. Manau, kad šiuo metu tai yra būtina. Diskusijų metu, rengiant darbo dokumentą, kurį kažkada jau pristačiau komitete, daug parlamentarų ir šešėlinių pranešėjų atkreipė dėmesį į tokį dalyką. Tai yra spekulacijos žemės ūkio produktais ir žaliavomis Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad Prancūzija, pirmininkaudama G8 susitikimui, teisingai pasakė, kad reikia tikslesnės ir labiau įpareigojančios ES pozicijos tarptautinėse dėrybose. Turi būti įmanoma apriboti spekulacijas maisto produktais, maisto produktais ir žaliavomis. Nes garantuoti reikia maisto produktų patekimą į rinką, kad jie patektų ten laiku, o spekulacijos biržoje dažnai kliudo tokiems procesams. Todėl manau, kad tai įeina į mūsų atsakomybės sritį. Taigi, apibrėžiau pagrindinės temas, kurias, manau, buvo svarbu įtraukti į šį pranešimą. Žinau, kad e, parlamentarams šiame komitete labai svarbu pabrėžti mažųjų ūkininkų vaidmenį. Ir aš tam pritariu, todėl pranešime yra ir nuoroda į tai. Besivystančiose šalise 80 procentų žmonių, ypač tose mažiausiai išsivysčiusiose šalise, dirba žemės ūkija, tačiau 90 procentų žmonių negali iš to išmisti. Tai yra didžiulis konfliktas Kodėl taip yra? Taip yra dėl tam tikrų pasaulio politikos ir ES politikos bruožų, kuriuos, mano nuomonė, reikia taisyti. Atkreipiu dėmesį ir į tokią labai svarbę poziciją, tokį svarbų dalyką, kad Vašingtono susitarimas, kompromisas, kuris reikalauja dereguliavimo, liberalizavimo ir muitų sumažinimo E, yra nepakankamas, kad reikia papildomų susitarimų ir jis, šis susitarimas nepadėjo stabilizuoti pasaulio maisto rinkos ir garantuoti apsirūpinimo produktais. Įvyko netgi priešingai. Taigi, manau, kad mes, ES, esame atsakingi už tai, kad mūsų energetikos politika ir strategija, susi... kuri susijusi su atsinaujinančiais šaltiniais, nevestų prie to, kad žemės sklypai, kuriuose auginamas maistas, būtų paversti biologinio kūro auginimo sklypais. Mes turim ir imtis ir žemės užgrobimo temos labai rimtai. Sus, radau direktyvą, komisijos, atsiprašau, ne direktyvą, bet komisijos komunikatą, kuriame buvo kalbama apie žemės politiką. Ir žinau, kad tas, tas komunikatas buvo nežinomas labai daugeliui. Tame komunikate yra numatytos gairės e, poli, mūsų žemės politikai, ten pasakyta, kad labai daug valstybių narių ES eina savo keliu ir nekreipia dėmesio į europinę politiką. Taigi manau, kad reikia daugiau rūpestingumo, daugiau atsakomybės iš valstybių narių pusės, ne, jos neturi rūpintis vien tik tai savo interesais bet atsižvelgti ir į platesnius poreikius, kai kalbam, ypač kai kalbam apie ekonomikos ir apie maisto produktų krizę. Ir didieji koncernai, ir valstybės supirkinėja žemę, didžiuliais kiekiais supirkinėja žemę ir ta žemė yra na, atimama iš žemės ūkio gamintojų. Tai tokie būtų bendrieji mano pranešimo bruožai. Yra ir daugiau temų, tačiau jos minimos ten tik trumpai ir kai kurių į pranešimą net negalėjau įtraukti, nes jis būtų buvęs pernelik platus. Yra tam tikrų aspektų, kuriuos teks konkretizuoti, nes buvo pateikti atitinkami pakeitimų pasiūlymai. Pavyzdžiui, paminėsiu maisto produktų atliekų klausimą. Šis klausimas galėtų būti taip pat kaip ši problema galėtų būti išsprendžiama įvairiais aspektais. Pavyzdžiui, tai galėtų būti rezervas kovojant su badu. Be to, svarbus yra ir klausimas apie de, dėl susijęs su demografinė raida kaip iki 2050 metų vyks demografinis e, E, kokia bus ta demografinė raida ir kaip į tai reikėtų atsižvelgti planuojant maisto produktų poreikį. Mano nuomonė, kai kurių na, valstybių narių diskutuojama strategija yra neteisinga, tarp jų yra ir Vokietija. Nuomonė yra tokia, kad valstybės narės, pramoninės valstybės narės turėtų aprūpinti neturtingas valstybės narės maisto produktais. Aš manau, kad šis kelias yra absoliučiai neteisingas, reikia jau dabar užkirsti jam kelią, net nesvarstyti tokio, tokios galimybės. Taigi, tokie būtų svarbiausi mano pranešimo punktai. Ačiū noriu padėkoti ponai Zimer už puikiai parengtą pranešimą. Aš norėčiau pati išsakyti keletą pastebėjimų. Apsirūpinimo maisto produktai sauga pasauliniu mastu yra e, aktuali problema. Tai, yra, tai turi tapti Europos politikos e, darbo tarkės pirmojų punktų. Aš palaikau jūsų mintį dėl dėl žemės ūkio e, programų, žemės ūkių program, skirtų programų įtraukimo į vystom, vystomosios pagalbos programas, siekiant uh, užtikrinti geresnį apsirūpinimą maisto produktais, ypač la, pažeidžiamiausiose valstybėse. Kalbant apie šią temą, vieno milijardo eurų e, uh, poveikį struktu, sunku įvertinti, ar tai pa, pa, padės pasiekti struktūrinių pokėčių Taip pat neaišku, ar, ar bus skiriama pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms veikiančiam žemės ūkio sektoriuje, tose valstybėse ypač moterų. E, Kalbu apie šeimų ūkius ir, ir ūkius, kuriuose visko rūpinasi moteris. Reikia užsitikrinti teisinės galimybės e, įsivežti maisto produktų ištikus rimtai sunkiai kriziai, kaip, pavyzdžiui, 2009-aisiais e, ištikus kriziai penininkystės sektorėje? Taip pat reikia kalbėti apie veiksmingos pagalbos mechanizmą, kuriuo galima būtų pasinaudoti krizės atveju ir aš teikiu pakeitimus šią temą. Toliau žodis teikiu ponui Bermanui. Prašau. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Yes, this, this how... Aš manau, kad tai yra puikus pranešimas, nes jis atskleidžia, kaip pasikeitė uh, E, žemės ūkio politikos ir kaimo politikos e, kontekstas. Biudžetas skirtas kaimo vietovių plėtrai žemės ūkiui mažėjo nuo 90-mečio iki dabar, sudarė tik tai 10 procentų oficialios vystomosios pagalbos, dabar jisai vėl auga, jo dalis auga. Tai, tai apsprendė maisto produktų krizė, nors tai yra nepal, ne, nelaimingos aplinkybės, bet džiugu, kad tendencija pasikeitė. Ir tas pranešimas tai ir įrodo, pasikeitė prioritetai e, žemės ūkio srityje. Kai pradėjau dirbti šiame komitete, mane nustebino, kad čia niekas nekalba apie kaimo vietovių plėtrą ir žemės ūkį. E, norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų ir aš pavaduoju Patriciją Toją, kuri atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti posėdėje, nes jis yra socialdemokratų šešėlinė pranešėja dėl šio pranešimo. Noriu išsakyti keletą minčių. Manau, jūs esate visiškai teisi, Gabrielė, atkreipdama dėmesį į būtinybę kovoti su uh, spekulaciją maisto produktais bei e, kištis į rinkas, kuomet atsiranda išvestinės finansinės priemonės sukurtos pa, pa, pa, ir maisto produktų rinkose. Aš taip pat sutinku su jumis, e, kai jūs akcentuojate būtinybę reformuoti BŽUP taip, kad ji nebekeltų kliūčių nebetrukdytų žemės ūkio plėtojimui besivystančiose valstybėse. Aš vis dėlto šiek tiek pesimistiškai tai vertinu, nes biudžeto komitete, vertinant daugia šalės finansavimo programas, apie tai daug kalbama, tačiau niekada nekalbama ne, apie tai, kad Europos biudžetą reikia koreguoti ir atsižvelgti apie 21 amžiaus poreikius, tik tai kalbama, akcentuojami tik tai įvairiausi interesai. Ateit, taip pat eksporto subsidijų atsisakymas tam siūlymui visi griežtai pasipriešino. Manau, kad eksporto subsidijos yra gėda, jos neturi egzistuoti. Jos beveik iš dešimties milijardų eurų prieš dešimtį metų jos dabar išaugo iki 300 milijardų sumažėjo iki 300 milijonų eurų, tačiau sėkios turėtų išnykti. Turiu siūlymą jūsų pranešimo trečiajam straipsniui, kuriame jūs raginate ES įtraukti žemės ūkio programas į vystomosios pagalbos projektus ir raginti investuoti tai. Manau, kad reiktų paramos ne pačiam žemės ūkiui, bet kaimo vietovių plėtrai. Praėjusią savaitę rank lankiausi šiaurės rytų Kenijoje, ten yra sausi regionai, labai skurdžiai gyvenantis ūkininkai, išdžiūvus, išdžiūvusios upių vagos žmonės kasas mėly ieškodami vandens. Iš tikrųjų, kad išgyventum ten kaip ūkininkas, jeigu turi oškų bandą, Tai reikia ne tik galimybės transportuoti savo mėsą, bet reikia ir mokyklų, ambulatorijų, kelių, reikia visos infrastruktūros, kuri užtikrintų kaimo, plėtros, kaimo vietovių plėtros galimybę. Vertinant bendrais bruožais, manau, kad tai labai geras dokumentas, nes jame kalbama apie apsirūpinimo maisto produktais suverenumo. Tai dažnai yra neliečiama tema tokiose diskusijose. Pone Gerantai, žodis Jums. Euh, Pone pirmininkė. Pone Cimer parengė tikrai labai įdomų pranešimą, jame pateikta e, labai įdomių pastebėjimų, aš keletą kartų diskutavau dėl šio pranešimo su jam Aš noriu išsakyti pastebėjimų kurie susiję ne su jos pranešimu, bet bendrai tai yra pastebėjimai pranešime pristatyta tema. Kal, kalbėsiu apie tarptautinės bendruomenės požiūrį į šį klausimą ir aš sakyčiau, kad ji yra per daug reakcinga. Ar kas nors. Tikriausiai e, visi pamiršo, kad ta tema e, tapo aktualia tik prieš penkis metus, tačiau vis tarptautinė bendruomenė pradėjo ją svarstyti tuomet, kai tą klausimą pradėjo kelti Pasaulio bankas. O viskas iki to laikos buvo siejama su žemės ūkiu ir tose diskusijose pasi, pasigėdau nuoseklumo. Taip pat kai kurie dalykai visiškai išpučiami. Ir noriu pacituoti keletą ekspertų mintis. Ir aš pritariu jiems. Uh, eksporto subsidijavimo problema yra neįvertinam, nes viskas dalinama iš 30 ir man atrodo, kad vėlgi svarstant šį klausimą nėra nuseklumo, nes svarstant šią temą visuomet akcentuojami tie patys dalykai, bet kai, kai kurie aspektai yra visiškai pasikeitę, situacija kai kuriais atžvilgiais yra visiškai pasikeitusi, mes turime apie tai pamastyti. Taigi reikalinga strategija, kurios tikslas būtų ieškoti e, maisto produktų krizės, problemų, krizės sprendimų. Ir čia kalbame ne tik apie ekonominį matmenį, apie apsirūpinimą maisto produktais, apie, bet, bet iš tikrųjų apie viską kartu turime kalbėti. Nes tarptautinės finansų, tai yra silpnoji tarptautinių finansinių institucijų vieta. kalbant apie e, padėtį besivystančiose valstybėse, yra parengta studija tuo klausimu. Kitas dalykas. Vertinant šią problemą, man atrodo, reikia pripažinti, kad pačios besivystančios valstybės nesugeba aiškiai pasisakyti ir suformuluoti savo poreikiu. Ir tai yra ypač dramatiška ir liūdna svarstant šią temą. Jos nesugeba uh, sklandžiai, koordinuotai sureaguoti. Kalbu apie visivystančias valstybės. E, taip pat tai, kad žemės plotus įsigyja uh, pelno siekiančios bendrovės, kur, kurios tą žemę privatizuoja ir atima iš valstybės galimybę apsirūpinti reikalingais ištekliais ir, ir apsirūpinti maisto produktais, kurių jiems, e, kurių jiems reikia. Toliau, dar vienas dalykas - prekyba. Norėčiau, kalbant apie tai, prisiminti Bilo Klintono deklaraciją, pareiškimą senate po Haityje įvykusio žemė drebėjimo. Ir ponas Klintonas prisipažino, jis pripažino savo atsakomybę dėl to, kad Haitis šiandien neapsirūpina, nesugeba pakankamai apsirūpinti maisto produktais. Tie, kas žino Haičio istoriją žino, kad našumas tos valstybės labai nukrito per pastarosius keletą dešimtmečių. Tai yra skandalas, bet Clintonui užteko sąžinės tai garsiai pasakyti ir pripažinti, kad tai yra, kad kažkas už tai yra atsakingas. Taigi, su priekyba susiję klausimai E, besivystančių valstybių ir išsivyščiusių valstybių santykiai, e, vertinant juos visais šiais aspektais, turi apimti ir teisę į maisto produktus ir teisę į apsirūpinimą maisto produktais. Ir ponė Cimer apie tai ir kalba savo pranešime. Aš tikiuosi, kad darbas šioje sitėje nesibaigs ponios Cimer pranešimo svarstymu. Mums reikia paskirti praktiškai nuolatinį pranešėją šiais klausimais. Yra būdų kelių, kurie veda į sėkmę, kiti nuveda į nesėkmę. Todėl nereikėtų reiktų vengti situacijos, kuomet žemės ūkį monopolizuoja tik tai kelios struktūros, kaip pavyzdžiui vyko Zimbabvėje. Reikia teikti išmintingus pasiūlymus. Manau, kad tai taps tam tikrų lakmuso testų. Kalbu apie besivystančių valstybių gebėjimą pačiom suformuluoti ir pareikšti savo poreikius, išdėstyti savo poreikius. Kalbu apie teisę į e, maistą, į teisę aps, apsirūpinti maisto produktais. E, Tikiuosi, kad ponios Cimer pranešimas taps puikiu pagrindu tolis, tolimesnėms diskusijoms šiais tikrai svarbiais klausimais. Noriu jai padėkoti ir, ir darau tai mūsų frakcijos, savo frakcijos vardu. Ačiū, dabar žodis ponui Mičelai. Well, merci, um, Ačiū, pirmininkė. Tikrai sveikinu pranešimą, sveikinu kolegę Zimmer. Ačiū už informaciją, už pastabas. Na ir bendraja prasme aš pritariu pranešimo idėjai. Aš pats rengiau pranešimą apie maisto reglamentą skubos atvejais ir turiu pasakyti, kad taip, yra daug problemų įvairiose šalise, nes tiesiog trūksta maisto. Kai sustikau su užvystimoje pagalba atsakingais ministrais, tai 20 iš 27 ministrų man pasakė, kad, na, ir paaiškino, kodėl jie negali e, rasti tų lėšų, kurių reikia specialiam fondui, to milijardo. Mm, tačiau mūsų kai kurių komitetų darbo, e, didžiuliai dėto darbo mm, rezultatas yra tas, kad mes vis dėlto radome tas lėšas, sukūrėme tą fondą. Vis dėlto aš manau, kad jeigu yra toks požiūris e, iš tam tikrų šalių pusės, tai na, nelabai ką galim pasiekti. Be abejo, šiame kontekste svarbu kalbėti ir apie laisvas rinkas, tačiau tai nėra laisvos rinkos. Mes galim kalbėti apie uh, nepriklausoma žiniasklaida, tačiau žurnalistai turi rašyti tai, ką jam pasako viršininkas, todėl kad jis moka jiems atlyginimą. Būtent tas pats yra ir su rinkom, nėra nepriklausomų rinkų, nes, na, taip vyksta spekulacijos, yra vykdomi tie būsimųjų pardavimų sandoriai ir tiesiog taip jau yra. Yra tokių žmonių, kuriem tiesiog visiškai nerūpi pasiekmes, jiem rūpi pelnas. Aišku, galime kalbėti apie etiką, moralę, tačiau yra taip, kaip yra. Taip pat džiaugiuosi, kad kolegė pranešime kelia mytybos klausimą. Tikrai ironiška, kad kai kuriuose besivystančiose šalise jau susidurt, susidurta su nutukimo problema. Aš nežinau, gal jie valgo netinkamą maistą ar panašiai, bet jei pažiūrėsime, kiek žmonių miršta nuo neužkrečiamų lygų ir palygintumėm tą skaičių su kitom mirtims užkrečiamom lygom, pavyzdžiui, pamatysime, kad daug vyresnių žmonių, ypač moterų, miršta e, dėl širdies smūgio, dėl neužkrečiamų lygų ir dažnai didelis veiksnys būna nutukimas. Kolega Giorins minėjo Zimbabvę ir tikrai šokiruoja padėtis, kuri ten susiklostė toj šaly, kuri anksčiau galėjo išmaitinti didžią dalį Afrikos. Aš pats e, kažkada rengiau pranešimą, kaip jau sakiau, maisto klausimais ir Su manim susisiekė valdžios institucijos Tailando ir sakė, na, pažiūrėkit, jei norėtumėm, galėtumėm vystyti geriau žemės ūkį, išmaitinti ir Vietnamą, ir kitas kaiminės šalis. Bet tai yra svarbu, kad reikia skatinti bendradarbiavimą, regioninį bendradarbiavimą, dirbti kartu su regiono įvairiom asociacijom ir galbūt pasinaudoti Tailando vyriausybės pavyzdžių ir panaudoti jos kaip mūsų agentą, kaip mūsų atstovą. Aš dažnai užduodu šį klausimą savo. Kaip taip atsitiko, kad Tailandas gali uh, eksportuoti maistą, tuo tarpu, kai visai šalia esančios šalys badauja? Reikia kelčiai klausimą ir ieškoti atsakymo. Na, man atrodo, kad jei žmonėms priklauso žemė, jeigu jie turi žemę, yra jos savininkai, jie tą savo žemę traktuos ir naudos kitaip. Jie augins maistą ne tik pardavimui ir tu, pelnui gauti, jie augins maistą savo, savo šeimom. Tad reikia kalbėti ne tik apie tos, kurie spekuliuoja žemę. Reikia pagalvoti, kaip pritraukti žmonės E, tuos, kurie dabar neturi žemės, kad jie tuo susidomėtų, kad jie bandytų būtent per tai investuoti į savo ateitį. Manau, kad reikės dar panagrinėti šitą klausimą. Taip, visas šis klausimas, visa ši tema labai aktuali, svarbi, nežinau, gal reikia nuolatinio pranešėjo šiai temai, bet turime vėl ir vėl kelti šiuos klausimus. Ir, kaip jau sakiau, ponios Zimmer pranešimas yra geras ir daliai jo galiu pritarti, gal nesu viskuo sutinku, bet iš esmės aš dėkoju ją už gerą pranešimą. Dėkoju, kolega Dėva. Ačiū, aš tik dėkoju poniai Cimer už puikų pranešimą. Tikrai pritariu daugam, kas parašyta tame dokumente. Tačiau aš daug ramiau vertinu jos pastabas dėl žemės užėmimo. E, ji naudoja žodį grabbing, land grabbing, tačiau tai toks gan emocingas žodis. O antra pastaba, net jei Saudo Arabija ar viena ar kita turtinga Persijos įlankos šalis įsigyja didelį plotą, žemės plotą kitoje šalyje, tai, na, jos negalima, vienai par kitaip ji negali jos atimti iš tos šalies, kurioje ją įsigijo, ji negali tiesiog susirinkti tos žemės ir išsivežti į kitą valstybę. Taigi vienai par kitaip vietos valdžios institucijos taip pat turi būti atsakingos už tą žemės sklypą. Na, o jeigu santykiai tarp vietos valdžios institucijos ir pirkėjo nesusiklosto, tai tiesiog galima nacionalizuoti tą sklypą. Ir tai nekarta jau buvo padaryta visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Šrilankoje, kur jų valdžia atėmė mano žemę, kurią aš turėjau, pavyzdžiui. Taip, iš ties, aš vieną dieną tiesiog atsibudau ir sužinojau, kad netekau keturių tūkstančių akrų. Valstybės, e, vyriausybės tiksliau visuomet gali nacionalizuoti žemę, o užsienio investuotojai negali susirinkti ir išsivežti tos žemės. Tad nepamirškime atsakomybės klausimų ir ta atsakomybė iš esmės tenka nacionaliniam valdžios institucijom na, nežinau, gal Saudo Arabija galėtų atsiųsti armiją, užtverti tą nusipirktą žemę elektrinę tvorą ir tai bandyti ją pasiimti. Tad tai, ką kolegė vadina land grabbing, yra šiek tiek, na, per daug griežtas žodis, nepamirškime, kad investuota buvo į tą žemę, tačiau vienai par kitaip tą žemę valdžia gali atsijimti, visada gali ją nacionalizuoti. Tad Aš tikrai per daug nepergyvenu dėl būtent šio aspekto. Na, o šiaip jūsų pranešimas tikrai geras. Merci, Ačiū ponui Dievai. Dabar suteikiu žodį komisijai. Komisijos vardu ponas Hoitov. Thank you, Madam Chair. Also from the... Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau taip pat pasidžiaugti ponios Cimer parengtų pranešimų. Tai tikrai geras dokumentas. Taip pat malonu matyti, kad daugybės, daugybė komisijos išdėstytų pasiūlymų paskelbtų jos komunikate yra pranešime. Mes norėtumėme prioritetizuoti agroekologinį požiūrį, taip pat pirmenybę teikti šeimų, smulkiems ūkiams, taip pat ten aptarti įvairiausi maisto produktų saugos aspektai, ne tik susijęs su žemės ūkiu. Kita vertus, mes pastebime, kad tame pranešime kažkodėl nekalbame apie e, maisto, e, produktų, maisto produktus krizės priežastys neaptartos. Galbūt tai tiesiog, apsi, tiesiog nepastebėta. Aš noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, kalbant apie maisto saugumą ir maisto suverenumą, suverenitetą maisto produktų srityje. Ji pranešėja naudoja šį terminą ir patikė jo apibrėžimą. Komisija visada kalba apie maisto saugumą ir dėl to nebepriežasties. priežasties maisto saugumas yra e, tarptautiniu mastu pripažįstamas apibrėžimas, visi žino, apie ką kalbame. Suverenitetas maisto e, produktų srityje yra kitas atvejs, nėra visuotinai pripažinto to termino apibrėžimo ir ta prasme. Tai kalbame apie teisę į maisto produktus ir teisę e, į, į, į mytybą. Tai vienas dalykas. Kalbant apie lyčių, apie aspektą, tai pranešime per mažai skiriama tam dėmesio, nes lyties veiksnys yra labai svarbus vertinant maisto produktų saugumą, ne tik žemės ūkio srityje, kur besivystančiose valstybėse daugybė moterų ūkininkių dirba ir tose šalise jos sudaro ūkininkų daugumą. Bet taip pat ir e, kalbant apie tai, kaip, kaip šeimoje pasidalinamos vertybės, mytybos klausimai, prieigos prie žemės, kitų išteklių klausimai. Lyties veiksnys yra labai svarbus visose šiose situacijose ir mes negalime sauliaisti nepakankamai vertinti šio aspekto. Ir norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji dar kartą mums apie tai priminė. Trečia, žemės klausimas. Visų pirma, noriu kai ką pakoreguoti. 17 pranešimo punkte yra nuoroda į laisvanoriškas žemės įsigymo gairės. Jos ten pavadintos kitaip, laisvanoriškos gairės dėl žemės nuomos, žuvininkystės ir miškininkystės. Dar vienas dalykas. Pranešėja pateikė pasiūlymų patvirtinti saistančius reglamentus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Tarptautiniu mastu visų e, plėtojamų gairių atsiradimas kalbu apie Afrikos politikos gairės, taip pat maisto e, ir saugum, ir, maisto ir, su, ir žemės ūkio organizacijos parengtas gairės, toliau diskusijos, visas diskusijos dėl tarptautinių mastų saistančių nuostatų atsiradimo, jos yra kitas dalykas, neįsivaizduoju, kokiu, kokiu būdu, kokiais keliais jos galėtų atsirasti. Tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai. Ketvirta. Kainų nestabilumo klausimas. Kainų sviravimo klausimas. Šis klausimas mūsų dienomis susilaukė tikrai daug dėmesio. Prieš porą savaičių pasirodė peržiūrėta tarptautinio organizacijų ataskaita Jos paprašė e, Prancūzija pirmininkaujantį didžiajame dvidešimtuke. Ji taip pat paprašė pasiūlymų, kaip reaguoti į ypatingą kainų nestabilumą. Ir ten aptariami įvairiausi aspektai, kalbant apie kainų nestabilumą. Pranešėjos nuomonė nemažai kainų nestabilumą apsprendžia spekulacijos. O tame tarptautinėme dokumente pateikta m, mm, kitokią nuomonę, ten kalbama apie tai, kad spekulacijos yra būtinos, norint užtikrinti tinkamą sveiką padėtį rinkoje, tačiau reikia vengti e, ekstremalaus spekuliavimo atveju. Kalbu apie finansinius veikėjus ir finansinių rinkų veikėjus ir, ir tradicinius prekeivius e, biržos priemonėmis. Ir be abejo, apie tai reikia kalbėti G20 e, susitikime. Ir šiuo klausimu rengiama nemažai pasiūlymų. Tačiau tai neleidžia pamiršti, kad yra daugybė kitų veiksnių, kurie įtakoja kainų stabilumą ar nestabilumą. Gerai, prisim, gerai yra prisiminti, kad, pavyzdžiui, kai kurie veiksniai yra susijęs su e, rinkos funkcionavimo esminiais elementais, paklausos ir pasiūlos elementais nes rinka yra labai siaura, šioje srityje rinka yra apribota ir prognozuojamumo elementas na, netoks, ne yra netoks ryškus. O prisimenant krizę 2008-aisiais, maisto produktų krizę 2008-aisiais ir maisto produktų krizę dabar, tai, tai buvo susijęs su eksporto draudimu ir eksporto apribojimais. Ir mes nuolatos savo apie tai turėtume priminti ir žiūrėti, kokiu mastu draugė su partneriais likusioje pasaulio dalyje galėtumėme užkirsti kelią netikėtiems žingsniams šioje srityje. Kalbant apie kainų nestabilumą, reikia kalbėti ir apie grūdų atsargas mano minėtame tarptautinėme dokumente nesiūloma grūdų rezervų, grūdų atsargų panaudoti, bandant įtakoti pasaulinę grūdų kainą, nes praeitie tai buvo neveiksminga politinio kišimosi ir korupcijos priemonė. Ir todėl galbūt pranešėjai reiktų permastyti šį pasiūlymą. Dar porą dalykų, bet kaip jau sakėme pradžioje, komisija sveikina šį pranešimą ir, manome, ir mano, kad jame yra daug vertingų pasiūlymų. Ačiū. Madame Zimmer, voulez... Ačiū, ponė Zimmer, jūs norėtumėte pasisakyti pabaigai? Taip, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už daugybę naudingų nuorodų, kurias pateikėte svarstant šį pranešimo projektą. Manau, kad komitete mums pavyks susitarti dėl daugelio dalykų, dėl daugumos dalykų, kuriuos jūs čia pasakėte, ponas Deva kalbėjo apie žemės užgrobimą ir tikrai išsakė mano nuomonę, galbūt šiek tiek griežčiau negu aš to norėčiau, nes man reikia bendro pritarimo. Man labai patiktų, jeigu mes ir toliau dar diskutuotume dėl šių klausimų, klausimas, kuris yra suplanuotas ir rengiamas, suteiks mums puikią progą tą padaryti. Man, pavyzdžiui, atrodo prasminga būtų pakalbėti ir apie susąsają tarp maisto saugos ir, ir teisės į mytybą, į maistą. Uh, Ir ar nevertėtų pagalvoti apie tai, kad reformuojant bendrą žemės ūkio politiką visą laiką kalbame apie subsidijų eksportui panaikinimą. Man atrodo, to nepakaks. Reikia eiti toliau, reikia žiūrėti, kas atsitiks ES ir kas vyksta visame pasaulyje ten, kur ūkininkai augina žemės ūkio produkciją ir priversti ją parduoti mažiau negu yra tos produkcijos, už mažesnę negu savikaina kaina. Iš esmės, iš ūkininkų yra superkama produkcija visuomet už mažesnę kainą negu tai ta, ta produkcija yra verta. Ir ES išlyginamas šis e, disbalansas bet tokiu būdu atsiranda didžiulė dispropor, dis, didelė disproporcija tarp ES valstybių ir kitų šalių. Taigi reikėtų eiti toliau negu tik tai eksporto subsidijų panaikinimas. Kadangi dabar yra gera proga tą padaryti, mes diskutuojame apie žemės ūkio reformą. Taigi, manau, kad teisinga ir reikalinga kalbėti apie uh, politikos nuoseklumą, koherentiškumą, apie energetikos, priekybos, žemės ūkio ir kitų politikos ryčių sąsajas, nes visa tai yra susiję, negalime į tai žiūrėti atsietai. Komisija, tikiuosi, atsižvelgs į mūsų pasiūlymus ir reikalavimus ir tą daro jau dabar. Sakysim, komisijos e, pasiūlymas remti moteris dirbančias žemės ūkyje yra labai sveikintinas. Ir taip pat ir naujojoje vystimosi politikoje, augimo politikoje į šiuos aspektus turėtų būti atsižvelgiama stipriau. Dar viena nuoroda. FAO, pasaulinės maisto organizacijos pranešimas yra cituojamas mano pranešime ir ta citata yra na, iš sutrauktas šio pranešimo, ve, iš santraukos šio pranešimo, tačiau aš cituoju pilną pavadinimą, galima pasižiūrėti tą pranešimą. Dar vienas dalykas - kainų sviravimai E, yra skirtingų priežasčių, dėl ko kainos taip šokinėja. Tačiau aš manau, kad spekulacijų vaidmuo kainos, kainų politikoje yra labai didelis ir matau, kad komisija norėtų šiek tiek sumenkinti spekulacijų biržoje vaidmenį. Manau, kad mūsų komitetas vis dėlto nepritars tokiai komisijos pozicijai. Žiūrėsim, kaip mums seksis uh, ginti savo nuomonę. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie man padėjo rengiant šį pranešimą. Ačiū. Ačiū, ponė Cimer. Noriu priminti, kad pakeitimus reikia pateikti iki e, birželio 20, o balsuosime e, Liepos 13. Toliau pagal darbo tvarkę veiksminga. E, žaliavų strategiją Europoje, Europai. Pranešime šią temą kalbama apie įvairias valstybės ir joms aktualius išteklius. Pranešimo autorius yra ponas Butikofe, o nuomonės rengėja ponė Šnyber Jastram. Ačiū pirmininkė. Tai labai svarbus pranešimas. Junktinės tautos iki 2050 metų yra paskaičiavę, kad žaliavų reikės 300 procentų daugiau negu dabartiniai poreikiai. Pono Būtikoferio pranešimas yra labai geras mūsų požiūriu reikėtų įtraukti kai kuriuos vystimosi politikos klausimus, tiksliau juos pabrėžti labiau visų pirma. Tai yra politikos koherentiškumas, nuoseklumas. Antras dalykas - tai GSP muitų preferencijų sistemos alternatyva. Reikėtų patikrinti, ar mechanizmai veikia gerai, rūpestingumo mechanizmas, skaidrumo iniciatyva, reikalavimas komisijai bei dėl šios iniciatyvos bei mažų šachtų klausimas turėtų būti pabrėžtas labiau. Žinoma, pranešimas galėjo būti kur kas ilgesnis, e, visko į pranešimą įtraukti negalėjome, galbūt kai kas dar bus įtraukta į jį per pakeitimus. Vienas iš pavyzdžių - priemonės tokios, kurios taikomos, sakysim, žaliavų iniciatyvoje, yra labai sudėtingos, ilgai trunkančios. Todėl jau dabar reikia pradėti tartis dėl atitinkamų susitarimų. Sutartys turi būti teisingos, ilgalaikės, užtikrinti ilgalaikį apsirūpinimą, kartu ir lankščios, tokios kaip mes jau esame sudarę dėl deimantų, sakysime, su Botsvana. Teisinis konsultavimas su teisinės konsultacijos Afrikos šalims, kurios e, turi dėrėtis su didelėmis žaliavas išgaudančiomis įmonėmis, yra vienas iš mūsų prioritetų. Yra, sakysim, Kinijos dalyvavimas tokiuose konsultacijose jau nebūtų labai pageidautinas, taigi reikia apgalvoti tą šalių sudėtį. Toliau dar reikėtų pagalvoti ir apie išgavimo mokestį, apie išgavimo laiką ir kaštus, atsižvelgti į konkrečią žaliavą ir tol, kol ta žaliava yra išgaunama ir eksportuojama, ji yra ilgalaikis, ilgalaikis tam tikros šalies pajamų šaltinis Ir tos pajamos galėtų būti pervedamos, sakysim, ir į kokį nors e, specialų fondą. Čia pavyzdys būtų geras Norvegija. Taip pat reikėtų remti perdirbimo pajėgumų didinimą konkrečiose šalise. Galėčiau pateikti Vokietijos ir Kazakstano bei Vokietijos ir Monho, Mongolijos pavyzdį čia Vokietija padeda šioms šalims e, sukurti atitinkamą, atitinkamas struktūras ir pagerinti prieigą prie žaliavų. Visos skaidrumo iniciatyvos tarnauja ekonomikai, atitinka jos interesus. Privačios iniciatyvos tą įrodo, pavyzdžiui, Paul Collier mm, National Resource Charter iniciatyva yra viena iš tokių. Ji užtikrina teisinį saugumą, apsaugo nuo renacionalizacijos ar atnaujintų dėrybų. Tai yra ilgalaikės partnerystės pagrindas. Toliau. Karinių konfliktų prevencija, kai kalbam apie prieigą prie išteklių. Tai yra ilgalaikis uždavinys, be to reikia atsirinkti strateginės žaliavas, kol kas šita samprata yra pernelik plati, greičiausiai ne vienai pramonės šakai nenorėta padaryti kokiu nors e, nuol. Mm, daugumai pramonės šakų norėta padaryti nuolaidų ir jų naudojama žaliavas pavadinti strateginėmis, tačiau čia reikėtų griežčiau apriboti tą savoką. Džiaugiuosi jūsų pakeitimais, kuriuos galite pateikti iki gegužės 26 dienos, taigi dar dvi dienas. Ir ačiū, kad išklausėte. Ponės Argentinį žodis jums. Dank u voorzitter. En, en dank de rapporteur voor deze opinie. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. užsienio reikalų komitete buvo balsuojama dėl žaliavų. Ir pakankamai įdomu, kad šiame tekste kartojasi daugelis dalykų. Žinoma, visa, visi dalykai yra susiję, tai yra geopolitiniai santykiai, pramonė, besivystančios valstybės ir panašiai. Nuomonės rengėja pateikė daugumą probleminių klausimų, vis dėlto manau, kad kai ką galima būtų pasakyti stipriau, tam, kad įtrei tai atsižvelgtų. Ir šitaip žaliavų direktyva galėtų būti patobulinta. Vieno dalyko pasigėdau šioje diskusijoje. Tie kažkas turi tą, ko mums reikia. Mes kalbam čia apie kovą su korupcija, apie skaidrumą ir, galia, ir vis dėlto galų galę mes turime pateikti kažkokį pasiūlymą kitai pusiai priimtiną pasiūlymą, kad ta kita pusė norėtų mums parduoti ką nors arba kad jie norėtų bendradarbiauti. To nepadarysime tik tai priimdami keletą naujų įstatymų ar nustatydami kažkokiu tai skaičių. Negalime kopijuoti ir to, ką daro Kinija. Mums reikia visiškai kitokio požiūrio. Mes turime priekiauti garbingai. Tai neturi būti tokia investicijų politika, kokią priėmė parlamentas visai neseniai, kai invest, besivystančių šalių investuotojai e, buvo pateik, ap, vaizduojami daug blogesnėje šviesoje negu, sakykime, investuotojai iš Europos. Pirmajame straipsnėje nėra visiškai aiškiai apie tai kalbama, reikėtų suformuluoti kiek tiksliau, ką turite omenyje. E, eksporto mokesčiai, kuriuos jūs minėjote, šalyje, kurioje beveik nėra pajamų mokesčio, e, reikalingi kažkokie tai mokesčiai. Jeigu kas nors iš to šalies yra eksportuojama, tai, tai turėtų būti apmokestinama, todėl reikėtų siūlyti žaliavas, kurios e, tai šaliai yra nereikalingos būtų eksportuojamos apmokestinanties didesnė suma, negu kad apmoke, būtų apmokestinami šitoje šalyje jau pagaminti produktai arba pusfabrikačiai. Mūsų žaliavų politika turėtų padėti toms šalims, su kuriomis mes tomis žaliavomis priekiaujame arba perkame iš jų. Negalime susitaikyti su tuo, kad e, šalis patenka į karinius konfliktus dėl tų turimų turtų savo teritorijoje. Ačiū. Dabar komisija. Euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad čia posėdėje yra kitų kolegų, kurie savaja ir e, pra, pramonės direktoratą. Dabar norėčiau pakomentuoti rekomendacijas ir pasiūlymus, kurie buvo išdėstyti. Man čia neiškyla jokių sunkumų, bet norėčiau kai ką patikslinti. Be abejo, kalbant apie nuoseklumą, vystomosios politikos nuoseklumą mes visiškai sutinkame su tą mintimi ir jūsų pristatytas komunikatas jau apima pastangas, konkrečias pastangas eiti šią kryptimį. Taip pat aišku, kad įsigalėjus Lisabonos, Lisabonos sutarčiai e, visomosios politikos nuoseklumas tampa ne tik geros politikos principų, bet prievolė, teisiškai įtvirtinta prievolė. Kalbant apie bendrąją privilegijų prekybos lengvatų sistemą, noriu pasakyti, kad ža, kalbant apie žaliavas, tos minėtos teisės ir e, nuostatos negalioja. Taip pat noriu pasakyti, kad sistemos galiojimas numatytas iki 2013 pabaigos. Trečia, komisija prieš tris savaitės patvirtino pasiūlymus dėl tos sistemos gyvavimo po 2013. Ir kalbant apie tai, ko, apie tas prekes, apie tos gaminius, kurie yra tam sąraše, tai čia tikrai neiškyla jokių grėsmių. Ir tas pasiūlymas patiktas parlamentui ir tarybai. Toliau skaidrumo klausimas. Man atrodo, kad mes čia sutarėme ir laikomės tos pačios pozicijos. Ir kalbant apie 2000 aštuntaisiais pasirodžiusi komunikatą. Ten buvo ypač akcentuojamos visos iniciatyvos e, užtikrinant e, kasybos pramonės skaidrę veiklą, taip vadinama IATI iniciatyva. E, Junktinėse valstijose galioja įstatymas šiuo klausimu ir mes norime pasiremti tos valstybės patirtimi, rengdami pasiūlymus, kurie dabar yra rengiami ir kur bus kalbama apie skaidrumo užtikrinimą daugia šalių korporacijų darbe šiais aspektais. Taip pat valstybių, tai, tai, tai ataskaita apie valstybės teikimas, tai taip pat numatyta. Kalbant su apie bendradarbiavimą su su tarptautinėmis finansavimo institucijomis, tai to, to skaidrumo reikalavimas yra visose projektuose, finansavimo projektuose ir taip pat būtina e, užtikrinti labai griežtą stebėseną įgyvendinant tokius projektus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra nuoroda į visą apimantį augimą. Tai ypač aktualus klausimas ir apie tai kalbama žaliojoje knygoje dėl vystomosios politikos ateities. Taigi manau, kad galime dirbti tą kryptimį ir toliau. E, savarankiškai dirbančių kasybos srityje asmenų veiklos plėtojimas. Mums atrodo, kad tai yra labai nedidelė niša. Svarbiausia užduotis mums, kad neoficialiai šioje srityje dirbantis šachtininkai taptų of, oficialaus sektoriaus dalimi. Ir galiausiai kalbant apie dėrybas dėl dėl sąžiningos priekybos susitarimų su besivystančiomis valstybėmis. Mes esame suinteresuoti tokiais susitarimais, bet manome, kad jau yra kitų veikėjų, kurie aktyviai veikia šioje srityje, pavyzdžiui, Pasaulio bankas, kuris yra sukūręs patikos fondą, bei Afrikos vystimosi bankas, kuris yra taip pat aktyvus šioje srityje. Ir Afrikos sąjungos e, struktūros paprašė mūsų bendarbiauti šioje srityje ir mes domės, kokios galimybės sustiprinti tas priemonės, kurios jau egzistuoja šioje srityje. Galiausiai e, eksporto mokesčiai. Dar viena sritis. Kaip žinote, tas klausimas nėra sėkmingai išspręstas ir integruotas į daugelį sektorių. Ir jis ne visada suderinamas su prievolė su prievolėmis numatytomis pagal pasaulio prekybos organizaciją. Yra tam tikrų išimčių, yra, kai kurios išimtis yra įmanomos, tačiau viso, visi vystomosios politikos ekspertai teigia, kad veiksmingiau yra užtikrinti visą įmanomą skaidrumą, taip pat kalbant ir apie ir taip užtikrinti didesnės besistenčių valstybių pajamas. Tačiau tai, re, ta, kad taip įvyktų, reikia reformų, kurios ne visada yra paprastos val, besivystančiams valstybėms. Noriu padėkoti uždėmesį ir noriu e, pasakyti, kad, kaip jūs sakiau, yra kolegų iš pramonės generalinio direktorato, kurie galėtų iš, iš galutinai išaiškinti klausimus, kurie, kurių aš galbūt neap, neaptariu. Uh, pratesdamas kolegos pasakymą, noriu tik pakreipti dėmesį iš tai, ką be bendrųjų principų ir jis prist, jau kai kuriuos tuos, iš tų bendrų principų pristatė. Aš norėčiau pratesti kai kurių kitų parlamento narių išsakytus pastebėjimus. Ir noriu pasakyti, kad nuo bendrųjų principų mums reikia perėti prie konkrečių veiksmų. Būtent to prašo mūsų partneriai Afrikoje. Pavyzdžiui, jie rengia Afrikos kalnakasybos viziją, taip pat kelio gairių planą ir jie norėtų, kad sulaukti iš ES paramos, vykdant kai kurią veiklą pagal tuos planus. Taigi mes dėl to susitarėme ir praėjusį balandį su Afrikos Sąjunga pasirašėme kelio gairių planą ir bendrų veiksmų planą dėl gamtinių išteklių. Ten kalbama apie gerą valdyseną, infrastruktūrą, investicijas. Uh, įgūdžius ir geologinės žinias. Taigi yra tokia skėtinė struktūra, yra politinė valia ir mums, aš kalbu komisijai, tarybai ir, ir parlamentui tenka atsakomybė suteikti reikalingą paramą. Mes iš karto bandome veikti Ir tai susiję su vieno iš parlamento narių pasisakymu. Taigi mes norime surenkti seminarą, kuriame dalyvautų ES ir Afrikos specialistai, kurie yra kalnakasybos veiklos mokesčių specialistai. Ir mes Taip pat norime priminti ES ir Afrikos Sąjungos susitarimą šioje srityje, kuris egzistuoja. Pirmininkė. Pane Šnybė, ar žinote, ką nors pasakyti pabaigai? E, Taip. Norėčiau padėkoti visiems, kurie išsakė savo nuomonę. Dar kartą paminėsiu, kad pakeitimams įteikti laiko yra iki 26 gegužės. Žinoma, bet kokie pakeitimai ar papildymai yra sveikintini ir įtrė ir užsienio reikalų komiteto pozicijos eina tą pačią kryptimį, nors iš principo jų pozicijos gal ir skirtusi, tačiau šiuo atžvilgiu daug kur yra sutariama ir tuo labai džiaugiuosi. Ačiū. Dėkui, primenu, kad pakeitimus reikia pateikti iki 26 gegužės vidurdienio, balsuosime birželio 14. E, numatomas toks atotrukis, nes reikia nepamiršti, kad balsavimas vyks ir atsakingame komitete 30 e, birželio. Ir taip pat e, visus dokumentus reikia išversti visas oficialias kalbas, sako pirmininkė. Pelvėme prie kito darbo atvarkės punkto. Prieš keletą savaičių mūsų e, komiteto nariai dalyvavo Junktinių tautų konferencijoje skirtoje maža, nei labiausiai neišsivyšiusioms valstybėms. Ir ten buvo kalbama apie galimybės užtikrinti geresnį geresnės tokių valstybių gyvenim, gyvenimo sąlygas tokiose valstybėse, tų šalių gyventojams. Suteikiu žodį ponui Dievai. Merci. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, ši misija į UN dalyvavo mažiausiai išsivyščių šalių konferencijoje. Tai buvo labai svarbi misija. Dėkoju savo kolegoms Eleni Teokaros ir Korino Kretų, kurie kartu su manimi buvo delegacijoje. Mūsų laukia labai intensyvi programa. Mūsų lydėjo du nuostabų žmonės iš sekretorijato, kolega Džer ir Tom Buis. Abu atrodo yra salėje. Tad dalyvavome keliose susitikimuose, bet prieš jungtinių tautų posėdį e, informavome komisiją ir atitinkamą komisarą, kad e, nenorime, jog mus laikytų patarėjais. Mes norime pilnateisiškai dalyvauti jungtinių tautų procedūrose būti partneriu kartu su komisija, su, kom, su taryba ir komisaras mus patikino, kad būtent taip į mus ir bus žiūrima ir kad mes būsime būtent taip traktuojami. Noriu tai pabrėžti ir noriu, kad oficialiai protokole būtų pažymėta, kad mes dėkojame komisarui Pybalks už didžiulės jo dėtas pastangas, siekiant užtikrinti, kad į mus būtų žiūrima kaip į lygiaverti partnerį, o ne antrarūšį partnerį. Mes galėjome patekti ir į plenarinių posėdžių salę, galėjome pasisakyti, dalyvavome tiek konferencijose, tiek seminaruose, buvome lygiai teisiai dalyviai. Tad dėkoju komisijai už tai, kad jie suprato, kaip svarbu demokratijos elementas tokiais, tokiame kontekste, dalyvaujant tokiuose renginiuose. Tai beje yra susiję ir su mokesčių mokėtojų lėšomis. Kodėlgi šios mažiausiai išsivyščios šalis yra svarbios? Prieš kelis metus mes komitete patvirtinome Viskas išskyrus ginklus. Programą jau praėjo dešimt metų, bet kiek žinau, tą programą įgyvendinti baigė tik dvi šalys, o kitos įstrigo ten, kur ir buvo. Šiandien yra 48 šalys, kurios yra vadinamos mažiausiai išsivyščiusiomis. Sukūrėme tam tikrą mechanizmą, kuris padėtų šiom šalim eksportuoti savo produkciją į ES be jokių apribojimų. Ir ta programa ir vadinasi Anything But Arms. Tačiau palaipsniui reikia šiek tiek riboti tai, ką jie gali eksportuoti, tai yra žemės ūkio produktus. Tad Anything But Arms programa virto Anything But Farms pro programa. Na, o dabar prašoma vėlgi peržiūrėti šią programą. Ir per konferenciją buvo pristatyta daug veiksmų programų. Jos, aišku, labai naudingos, vertingos ir bendra išvada yra per ateinančius 10 metų sumažinti mažiausiai išsivysių šalių skaičių nuo 48 iki 24. Taip pat praėjus penkiems darybų mėnesiams sutarėme kad nuo 0,15 iki 0,20 procentų oficialios pagalbos vystymui su turi būti skiriama būtent šiom šalim. Toliau kitas tikslas yra tikrai realus. Tiksliau, pirmas tikslas yra realus pasiekiamas, na, o antras nežinau. Daug kas priklausys ir nuo mažiausiai išsivyščių šalių, e, kiek jos bandys pakeisti savo statusą. Tačiau tango šoka dviese, tad reikia dirbti kartu. Ir kągi mes rekomenduojame daryti pačio mažiausiai išsivysiusiom šalim. Mes siūlome jom didinti pridėtinę vertę gamtiniais ištekliais grindžiamuose pramonės šakose, ypatingai daug dėmesio skiriant darbo vietų sukūrimui. Taip pat rekomenduojame jom diversifikuoti savo produkciją ir pajėgumus ir koncentruotis į pridėtinės vertės sukūrimą žemės ūkija, gamyboje ir paslaugose. Tačiau, pirmininkė, tiek jūs, tiek aš žinome, kad jų gamybos pajėgumai gan nedideli. Vis dėlto galbūt jie galės pereiti nuo žemės ūkio prie paslaugų sektoriaus ir pereiti daug greičiau, negu tai buvo numatyta. Ir jau esame matę pavyzdžių Pietinėje Afrikoje, pavyzdžiui, mobiliosios telefonijos srityje, kai yra teikiamos ne tik informacijos paslaugos, bet ir finansiniai sandoriai, um, pasėlių pardavimas, jie geriausios kainos paieškos ir taip toliau. Tad e, galimybės didžiulės, ypač e, naujom technologijom ateiti į tas rinkas. Ir būtent, manau, šios šalis galės pasinaudoti mobilių, naujų technologijų duodama nauda. Toliau turiu pabrėžti, kad komisaras Pybalks konkrečiai sakė, kad yra įsipareigojęs ir ryštingai nusiteikęs suteikti, užtikrinti daugiau elektros energijos gamybos šiose šalyse iš atsinaunančių energijos šaltinių bei tradicinių šaltinių. Taip pat rekomenduojame šiom šalim e, pašalinti kliūtis investicijom. Tai yra užtikrinti, kad galėtų ateiti tiesioginės užsienio investicijos, kad jos skatintų augimą, o tai padėtų e, mažai išsivyščiusiam šalim pereiti prie kito aukštesnio statuso, sukurti gerą teisinį pagrindą investicijom, užtikrinti tų investicijų saugumą, e, užtikrinti, kad yra nuosekli teisinė bazė, nuosavybės teisės sutvarkytos ir kad yra vykdomos e, viešo privataus sektoriaus partnerystės. E, Iš esmės tai yra pajėgumų kūrimas, e, tuo turi užsiimti e, mažiausiai išsivyščiusios šalis ir e, tam aišku padės ir komisija, jeigu šios šalis priims mūsų siūlomą partnerystę. Tad bendrai turiu pasakyti, kad visi susitikimai, kuriuose dalyvavom, buvo labai įdomus, labai konstruktyvus. Ir po šių susitikimų matome, kad bent jau popieriuje pasiekta labai gerų rezultatų, patikti labai geri pasiūlymai mūsų partnerystiai busimiem ateinantiem dešimčiai metų. Kaip viskas atrodys praktikoje ir ko pasieksim, priklausys nuo to, kaip mes pasielgsim ir kaip tikslingai dirbsime. Taip pat, jei neklystu, apie 50 valstybių ir vyriausybių vadovų dalyvavo šioje konferencijoje taip pat dalyvavo ir Irano prezidentas, kuris, kaip man atrodo, nieko nesuprato, kas buvo sakoma apie Adam Smith, nes jis lygino e, tam tikras šalis, kurios užsidirba e, lėšų, atimdamos tas lėšas iš kitų šalių. Tad jo kalba tikrai, man atrodo, nelabai logiška bet aš tikrai pažadu, kad jam išsiųsiu knygą, kad jis galėtų ją pasiskaityti ir suvoktų, kaip kuriama gerovė ir gerbuvis. Toliau uh, Turkijos atstovai mm, buvo tikrai puikiai priėmė svečius, uh, labai svetingai pasirodė, užtikrino saugumą Tikrai su mumis puikiai buvo elgtasi, parodytas didžiulis debesys ir aš dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio proceso. Ačiū ponui Dievai, dabar suteiksiu žodį poniai Kretų. Ačiū. Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti kolegoms. Nirži ir Elenai, taip pat sekretoriato darbuotojams, kurie mums padėjo ir be kurių pagalbos nebūtume išsivertę. Kaip Niržys minėjo, tai buvo tikrai labai įdomus e, e, susitikimas. Be bendrų tokio, be bendro pobūdžio konferencijų, tokių konferencijų kurios rengiamos kartą per dešimtmetį kurį, ir kurias susirenka tūkstančiai dalyvių. Na, jų, jos išsikelia labai ambicingus tikslus, tačiau turime viską vertinti realistiškai. Praėjus trims tokių konferencijų dešimtmečiams atotrukis tarp tikslų ir realybės yra tikrai nemažas. Manau, kad tokie tokių susitikimų organizavimą jungtinės tautos turėtų peržiūrėti. Bet mm, renginiai buvo labai intensyvus, buvo daug veiklos ir man tapo aišku, kad yra tam tikrų silpnų vietų, kalbant apie ES indėlį tarptautinės visomosios pagalbos E, biudžete. Mes kalbėjome su komisijos nariu Pybalsu, kuris skiria laiko susitikimams su mumis. Mes norime jam padėkoti už tai, kad jis buvo toks lankstus ir lygęs bendradarbiauti, bet kaip jis sakė, mes e, jaučiamės esą nuo šaly dažnai tokiuose renginiuose ir, ir manome, kad nusipelname kitokio vaidmens jungtinėse tautose. Na, kalbant apie prezidentą Ahmadinedžadą, tai buvo ekstremalus atvejis. Daugybė atstovų kaltina besivystančias valstybės dėl, e, abejing, dėl abejingo požiūrio į skurdžiausias pasaulio šalis. iš tikrųjų ryškia kai kurios populistinės tendencijos, kurios galėtų būti labai pavojingos, e, paaištrėjus tarptautinėms krizėms. Mes turime būti daug atsargesni vertinant šį, politi, šį politinį matmenį, pristatant savo veiklą. Ir čia iš tikrųjų yra kitų diskusijų tema, tai yra ES vaidmens jungtinių tautų sistemoje. Uh, diskusijų tema. Stambulė įvyko daugybė susitikimų su TVF ir Pasaulio banko atstovais, tarp parlamentinės sąjungos atstovais, pilietinės visuomenės atstovais. Manau, kad vystimosi komiteto darbų šie e, pasusitikimai yra tikrai svarbus ir naudingi. Madame Teo Karus, c'est à vous. Pana Teo Karijus, prašau. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά Από όσα έχουν πει και ο κύριος Ντέβα και η Κορίνα, εγώ... Ačiū. Noriu padėkoti ponui Dievai ir Korinai. Aš neturiu daug ką pridurti. Mes susitikome su um, mažiausiai išsivyščiusių valstybių atstovais Taip pat susitikome su įvairiausių nevyriausybinio organizacijų atstovais. Ir tie susitikimai mus įtikino, kad būtina eksportuoti ES demokratiją į tas valstybės. Pirmas mūsų žingsnis būtų siekti konsoliduoti demokratiją ir gero valdysenos tradicijas tose valstybėse ir paskui pradėti kitų kitokią veiklą, nes korupcija egzistuoja labai aukštų lygmenių ir dėje nepavyksta įveikti užburto rato, kurį sukuria korupcija. Pilietinė visuomenė niekaip negali įsiterpti. Ir, na, penkis ar dešimtį metų, kai kuriais atvejais situacija keičiasi nevaldomai. Tai jau turime kalbėti apie programų įgyvendinimą ir apie tai, kad parlamentas ir mūsų komitetas, taip pat Europos komisija, e, turėtų turėti visą informaciją apie tai, kokiame etape esame, kiek esame pasi, pasiekę. Taip, kai, kurie, kai kurių valstybių vadovai, Irano prezidentas, kai kurių e, valstybių šiandien reikalų ministrai pasisakė, dalyvavo Kipro užsienio reikalų ministras. Tačiau Kipro atstovai nebuvo pakviesti į jokias manifestacijas, nes Kipras ne, nėra tų struktūrų nariai. Įsivaizduokite, Kipro užsienio reikalų ministras nebuvo pakviestas į vakarienę su visų kitų valstybių užsienio reikalai ministrais. Uh, Taigi, kalbant apie, demokra apie demokratijos eksportą, visų pirma, reiktų pakalbėti apie demokratijos principų užtikrinimą toje valstybėje, kur vyko šis renginys. Dabar suteiksime žodį komisijai, ponas Vilki. Thank you, Madam Chair. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū už malonius žodžius komisarui Piebalks, tikrai už pasistengsiu perduoti jam visą tai, kas buvo sakyta. Norėčiau sureaguoti į keletą pastabų iš pono Devos konferencijos pristatymo. Visų pirma, partnerystė. Tai yra labai svarbu ir tai buvo vienas iš svarbiausių aspektų aptartų šioje konferencijoje, taip pat taip vienas iš sunkiausių darybinių aspektų. Ir partnerysčių klausimas yra susijęs tam tikrais neiškumais. Kyla klausimas, kas turi padėti skurdžiausiam pasaulio šalim. Ar tai yra pagalba tarp pačių mažiausiai išsivyščių šalių ir tradicinių donorų, ar turi būti ir kažkokių kitų veikėjų dabartinėme pasaulyje. Gal kažkas kitas turi prisimti atsakomybę. Ir būtent šie klausimai ir buvo pagrindiniai dėrybose ir jie, galima sakyti, užgožė visą dėrybų procesą, kai buvo kalbama apie veiksmų programą. Ir Stambule labai aiškiai matėme, kad tos kylančios ekonomikos tikrai visiškai nesiuošia prisijimti atsakomybės už būtent tokias partnerystės mes ėmėmės tam tikrų veiksmų, kad per pietų pietų bendradarbiavimo platformą suteiktumėm tam tikrą vaidmenį kylančiom, stiprėjančiom ekonomikom ir kad jos taip pat paremtų tą veiksmų programą. Tačiau tai yra tik tai labai mažas žingsnis. Komisija mano, kad reikia remti šiuo žingsniu būsimose konferencijose ir ateities tenktis daugiau kalbėti apie tas būsimas partnerystės vystimus labui. Toliau kitas aspektas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra tas programų užbaigimo elementas. Apie jį turbūt bus daugiausiai kalbama po konferencijos. Be abejo, komisija tiek kiti proceso veikėjai peržiūrės visus tikslus, veiksmus, visą tai, kas yra įrašyta Stambulo veiksmų programoje ir bandysime visą tai įgyvendinti, kiek tai įmanoma, kartu su mažiausiai išsivyščiusiom šalim. Tačiau būtent tas programos įgyvendinimo ir užbaigimo m, mm, aspektas kelia daugiausiai nerimo, nes tokios šalys labai dažnai net nenori įvykdyti programų. Juk kai tik tai prasidės ta programa, jos e, turės atsisakyti tam tikrų privilegijų ir turės imtis realaus darbo. Būtent todėl Stambulo veiksmų programos kontekste, toje programoje yra kelios pastraipos, kuriuose sakoma, kad Junktinės tautos generalinė asamblėja sudarys darbo grupę, kuri stebės klandų programų užbaigimo procesą. Ir be abejo, ES, kuri šiuo metu teikia geriausios praktikos informaciją apie prieigą prie rinkos, pavyzdžiui, ir taip toliau, kitom šalim, kurios yra užbaigusios programas, tikrai galės padėti šiai darbo grupiai, remti jos darbą. Bet neapsiribokime vien rinkos klausimais, yra ir kitų sričiuose, sričių, kuriuose mes galėtumėm padėti įgyvendinti programą ir ją užbaigti. Kol kas turbūt iš mano pusės būtų tiek. Bendrai pasakysiu, kad mes manome, jog mažiausiai išsivyščiusių šalių forumas buvo labai svarbus, buvo pasiekta ir pozityvių, gerų rezultatų, tačiau matėme ir tam tikrų neigiamų rezultatų. Manome, kad ES bendrai paėmus gerai pasirodė šiame aukšto lygio susitikime, nes dalyvavo ir pirmininkas Baroso bei du komisarai tačiau bendrai išvadų dokumentas dar turės parodyti, kaip ateityje galėtumėm renkti labiau koncentruotus išvadų dokumentus, kurie būtų labiau naudingi. Nepakanka vien jų patvirtinti bendro sutarimo principų, nors ir tai nėra lengva, bet reikėtų dar pagalvoti, E, kaip pasiekti daugiau veiksmingų rezultatų. Ačiū. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Ačiū. Norite kažką pridurti, ponas Dieva? Pone uh, Dieva. Aš suprantu, kiek dabar yra valandų. Elenijų iškėlė labai įdomų aspektą ir aš norėčiau, kad komisija atsakytų į tą klausimą. Kaip neužmigti per kitą dešimtmetį? ir iš tikrųjų žinoti, turėti informaciją apie tai, kas vyksta gyvenant šias programas ir sekti jų e, pažangą kas met, kas du metus tikrinti pasiektą pažangą. Um, for, for LDCs... Ačiū, kalbant apie mažiausiai išsivyščias valstybės ir vystomą į bendradarbiavimą. Tai tą šalių grupę, ta šalių grupė nėra konkrečiai įvardinta mūsų visamoje politikoje. Prekybos tikslai taip, bet tai daroma PPO kontekste. Tačiau tokia šalių grupė oficialiai neegzistuoja, o nepripažįsta pasaulio bankas, nei kitos institucijos, todėl jos paskirtis tokios grupės e, išskirimas būtų neprasmingas. Ir teikdami ataskaitas apie padėtį tose valstybėse, mes tas ataskaitas e, for, rengėme laikydamėsi jungtinių tautų reikalavimų ir numatytų procedūrų ir darome tai mm, reguliariai. Kiekvieną kartą, kai rengėme ataskaitą, galime jos ją ja, pateikti susipažinimui ir parlamentui. Stambulo veiksmų programos tikslas tarsi neįvardintas išvadų dokumente, pačiam reikia jį išsiaiškinti. Tačiau per kitą dešimtmetį numatytas, vidu, numatyta vidutinės trukmės peržiūra, kuri turėtų būti atlikta 2015-aisiais. Ir žinoma, iki to momento turėsime įvertinti, ką būsime nuveikę, o ką darysime iki to laiko metinių ar dvi dvimečių pagrindų mes turėsime apsispręsti, bet aš be abejo atsižvelgiu jūsų pastebėjimą. DCI, we... Ačiū. Kas... E, pagal vystimosi ir bedarbiavimo priemonę numatyta galimybė geriau at... užtikrinti geresnę, atidesnę uh, E, valstybių stebėsime, jeigu su jomis pasirašytas strateginis, dokument, strateginis susitarimas, nes e, mūsų tikslas užtikrinti, kad tos mažiausiai išsivyšiusios valstybės būtų taptų labiau išsivyšiusiomis, nes Indija, Kinija jau dabar sėkmingai rūpinasi savimi, pačios rūpinasi savimi ir galbūt tie kriterijai pasikeis per dešimtmetį. Madam Teotarous. On the other hand, uh, according to information... Kita vertus, remiantis uh, konferencijoje gauta informacija, dauguma, dauguma mažiausiai išsivyšusių valstybių nesiekia, nedeklaruoja, kad joms pavyks išaukti savo, peraukti savo statusą ir nežinau, ar reikia gilintis į programų įgyvendinimą. Jeigu karts nuo karto mes e, pasitvetikrintumėme, ar priemonės įgyvendintos, tai būtų gerai, nes kitaip nėra jokių vilčių, kad tos valstybės turėtų šansų vystytis. Turime būti atsargus ir na, štik, nesūlti netik restainį, bet nepamiršti ir botago, nes tos valstybės savo statuso neperauks, nes jeigu jos gaus tik restainius, reikia nepamiršti ir botago principo. Euh, Man atrodo, kad reikės dar reikia eiti priekin, imtis kitų klausimų. Atrodo, kad nepavyko susitarti dėl atsakymų, bet aš vis tiek persiu prie kito punkto. Ir Dabar paskutinis klausimas. Rinkimų stebėjimo misijos Nigerijos, Nigerijoje darbo rezultatai. Rinkimai įvyko e, balandžio mėnesį ir rinkimų stebėjimo misijai vadovavo mūsų kolega Peterle, kuris prie mūsų ką tik prisijungė. Ir e, ta misija dirbo trejata mėnesių, iki pat gegužės mėnesio. Prie tos misijos prisijungė ir pa, iš parlamento atvykusi rinkimų stebėjimo misija, kuriai vadovavo Marienė Delčeva. Taip pat joje buvo ponia Jean Lambert, ponai Juan Fernando Lopes Aguilar ir Jean Atar Montalto. Uh, Siūlau pirmą išklausyti pono Peterlės ataskaitos, o paskui ponios Nedelčiavos. Ir prašau abiejų kalbėtojų nekalbėti ilgiau nei 3-4 minutės. Labai ačiū. Peterlė. Ponas Peterlė. Hey. Hvala lepa za besedo. Jaz sem vesel, da sem doživel to posebno izkušnjo,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 pradžioje ne, ne, nepažino jūsų kalbos, tai tiesiog buvo techninio pobūdžio problema, ar galime tęsti darbą, ar versime poną Peterlę kalbėti, nes vertimo iš slovėnų kalbos nėra. What a beautiful day. <laughs> Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. En anglais, c'est possible. Gal galite pasisakyti angliškai? Tęsiu angliškai, sako kalbėtojas o mano kolega kalbės prancūziškai. So, um, uh, to... Kągi, tikrai tai buvo didelis iššūkis. 841 stebėtojas Nigerijoje. Kaip žinote, ataskaita iš mūsų rinkimų stebėjimo misijos buvo labai svarbi prieš keturis metus. Ir buvo pateiktas ilgas rekomendacijų sąrašas Į kai kurias tikrai buvo atsižvelgta, jos buvo įgyvendintos Nigerijos valdžios institucijų, kad buvo pakeista konstitucija, pakeistas rinkimų įstatymas, taip pat nepriklausoma rinkimų komisija jei neklystų, irgi buvo šiek tiek pakeista, jos struktūra pakeista buvo, ji buvo geriau pasirengusi ir šita Komisija, taip vadinamas ANEK, tikrai nuveikė puikų darbą. Galbūt ne iš pirmo karto viskas puikiai pavyko, nes, kaip žinote, balandžio antrą buvo atšaukti rinkimai, todėl kad e, nebuvo pristatyta būtina medžiaga rinkimų biuleteniai, nebuvo pristatyti į rinkiminės apygardas, tad reikėjo atidėti rinkimus, bet antrasis etapas vyko daug sklandžiau ir mūsų misija pastebėjo, kad 73,5 milijono rinkėjų dalyvavo rinkimuose ir visi jie turėjo galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose, saugioje atmosferoje viskas vyko. Ir taip pat pastebėjome, mm, kad vyko puikus geras rinkimų procesas, ypač pirmais etapais, tačiau vėliau e, jautresniuose, paskutiniuose rinkiminio proceso etapuose buvo šiek tiek daugiau problemų ir apie tai mes kalbame ir savo ataskaitoje, na, o galutinę ataskaitą pristatysime po savaitės Abudžoje. Turiu pabrėžti, kad e, pirmieji rinkimai praėjo gan gerai. E, prezidento rinkimai techninė prasme buvo organizuoti dar geriau nei parlamento rinkimai, tačiau reikia pabrėžti, kad po prezidento rinkimų buvo daugiau smurto protrukių. Bet vėlgi reikia viską vertinti taip santykinai ir galima sakyti, kad tų smurto protrūkių buvo mažiau nei prieš keturis metus. Tikrai galima sakyti, kad tuo tenka pasidžiaugti. Gubernatorių rinkimai buvo sudėtingiausi bet bendras vertinimas būtų vėlgi toks, kad situacija buvo daug geresnė nei prieš keturis metus. Ir iš esmės tai yra gerai. Ir reikia sakyti, kad ES buvo labai svarbu, kad mūsų komanda vyktų, stebėtų rinkimus ir mes tikrai buvom puikiai priimti, palankiai įvertintas mūsų atvykimas ir mums netgi teko toks tam tikras koordinacinis vaidmuo, dirbant kartu su kitom tarptautiniam misijom. Ir netgi mes rengdavom bendrus pareiškimus ir bendrus koordinacinius posėdžius su kitom misijom. Ir man atrodo, kad tai, kas įvyko šioje šalyje, yra geras pavyzdys, kaip toliau gerėja santykiai tarp ES ir Nigerijos. Mes siūlytumėm išlaikyti šį pagreitį, neprarasti jo, būtent todėl galutinę ataskaitą norim pristatyti ne po mėnesio, ne po dviejų, o jau dabar. Nes mes norėtumėm, kad ES dabar susikoncentruotų į tam tikrus rinkiminio proceso elementus, į tuos elementus, kuriem dar reikia skirti daugiau dėmesio. Ir mes, aišku, suvokiame, kad galimi konfliktai po šių rinkimų ir jų priežastis nebuvo pašalintos, vis dar yra tam tikrų priežasčių, dėl kurių jie gali kilti ir tas priežastis reikia stebėti ir reikia taip pat imtis ir prevencinių veiksmų. Ir aš tikiu, kad ES tikrai galės imtis konkrečių veiksmų. Ir manau, kad dabar jau turėčiau baigti savo pasisakymą. E, noriu padėkoti poniai Nedelčiavai bei kitiem kolegom, kurie dirbo misijoje. Manau, mes visi sudarėme puikią komandą ir parlamento ligmuo šiame kontekste ypatingai svarbus ir tai sustiprino mūsų demokratinį legitimumą. Ačiū ponui Peterliai. Dabar žodžiu suteiksiu poniai Nedelčiavai. E, galite kalbėti ketur, keturias minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti Jums už man suteiktą galimybę pristatyti parlamento delegacijos ataskaitą, kuriai turėjau garbės pirmininkauti. Joje buvo keturi nariai. Aš, ponė Jean Lampert, ponas e, Lopes Aguilar ir John Montalto. Mes buvome Nigerijoje nuo 13 iki 18 balandžio ir noriu pasakyti, kad mes griežtai laikėmės visų gairių taikomų tokiomis misijoms. Ir noriu pasakyti, kad mes sėkmingai bendarbiavome su kita ten veikiančia misija ir tai mums leido su, sukoncentruoti, sutelkti savo pasisakymus Ir e, mes visi e, tą ir darėme spaudos konferencijų metu. Noriu padėkoti taip pat Abudžoje veikusiai komandai už, mūsų, už programos pristatymą, taip pat už e, briefingus, kurių sulaukėme, jie buvo labai naudingi. Ir norėčiau pas, aptarti keletą e, aspektų susijusių su rinkimais. E, kalbant apie profesorių Džiga ir Goodluck Jonathaną, kit, taip pat tarptautinių stebėtojų ir pilietinių organizacijų darbą. Kaip jau sakiau, jų vaidmuo yra svarbus, nes tai leido mums susidaryti nuomonę ir taip pat norėčiau prisiminti, ką mes stebėjome rinkimų dieną ir pasidalinti kitais pastebėjimais. Taip pat noriu pasakyti, kad pasirodys uh, išsamesnė ataskaita. Pirmąją rinkimų dieną, lyginant su ankstesniais rinkimais, kurie, kaip visi pripažino, netitiko tarptautinių normų, taigi buvo siekiama surenkti teisingus, laisvus ir sąžininkus rinkimus ir taip ir įvyko. Pirmasis išbandymas buvo E, bal, balsavimo biuletenių surinkimas balandžio antrą. Taip pat atitinkamai 9, 8 ir 21 balandžio įvykusios akcijos. Kalbant apie rinkimų sistemą, tai prezidento rinkimai buvo e, paremti kvalifikacinio pluralizmo principu, tai yra tas, kuris surenka daugiausiai balsų e, ir perina kitą etapą. Kalbant apie kandidatų registravimą, 21 kandidatas pretendavo į e, prezidento postą, bet tarp jų nebuvo nei vienos moters. Taip pat Išeinantis prezidentas priėmė prieštaringą sprendimą, tačiau vietoje pastebėjome, kad opozicija nebuvo susitelkusi, ne, nebuvo vieninga, nebuvo vieningos opozicijos ir rinkimų dieną buvo bandoma paskutinę minutę susivienyti. Taip pat norėčiau pakalbėti apie valstybinių lėšų naudojimą kampanijos metu, tą stebėjome, bet svarbiausia buvo uh, išlikti, kad išliktų e, taiki padėtis. E, mūsų delegacija pasidalino į dvi komandas, viena buvo Abudžoje, kita Aminoje. Taip pat balsuoj, buvo balsuojama e, pusdieniais buvo galimybė keliems, tam pačiam žmogui balsuoti keletą kartų. Buvo daroma, daromos, dedamas pasakos, kad nebūtų galimybės tą pačiam žmogui balsuoti keletą kartų. Viskas vyko taikiai ir organizuotai ir čia norėčiau akcentuoti saugumą užtikrinusių e, darbuotojų darbą. Jie dirba tikrai profesionaliai. Kalbant apie rinkėjų ugdymą ir, ir jų e, turimą žinias informaciją, e, kaime ir miestuose atėję balsuoti rinkėjai bu, buvo, turėjo skirtingą informaciją. Taip pat, kai buvo paskelbti rinkimų rezultatai, situacija nepasikeitė, atsižvelgiant į įvykius Dramblio kalo Respublikoje, man atrodo, tai yra tikrai svarbus dalykas. Uh, Mes girdėjome pranešimo apie tai, kad buvo smurto protrukų, bet mes, parlamento delegacija, negalime patvirtinti, kad buvome liudininkais tokių įvykių. Taigi, me, buvo siekiama, kokių rekomendacijų turėtume. E, skatinti moterų dalyvavimą visais ligmenimis, užtikrinti žiniasklaidos laisvę, taip pat manome, kad reikia siekti pažangos užtikrinant politinį pluralizmą. Svarbiausia, kad opozicija taip pat turėtų priemonių gyvuoti. Kalbame apie partijų finansavimo priemonės, taip pat apie galimybės renkti kampanijas. Dar porą dalykų. 2010 rinkimo įstatymas. Ar buvo skundų rinkėjai galėjo skustis, jeigu mane, kad jų teisės buvo pažeistos? Ir taip pat reikia spręsti ne, galimybę nepilnamečiams balsų, spręsti nepilnamečių balsavimo e, galimybę. Ir galbūt reikėtų taip pat e, įsigilinti kitus klausimus. Rinkimų komisijos darbo pobūdį. Mm, ir kalbėdama parlamento delegacijos vardu, noriu pabrėžti, kad e, mes bendradarbiavome su kitomis delegacijomis, noriu padėkoti taip pat jungtinių tautų stebėjimo misijai. Ir taip, manau, mums pavyko įnešti neblogą indėlį į demokratijos procesą Nigerijoje. Euh, Ačiū. Dabar žodį suteikiu komisijai ponas, ponui Miladu, išorės veiksmų tarnybos atstovai. Oui, euh, euh merci beaucoup. Je suis Diego Melado, donc du service extérieur. Aš esu iš išorės santykių tarnybos, iš skyriaus, kuris atsakingas už demokratiškus rinkimus. Aš pasidalinsiu kai kuriais pastebėjimais ir paskui persiuosiu žodį kolegijai, kuri užsima e, būtent turi atsakingą už Nigeriją. Norėčiau pratesti dviejų parlamentarų išsakytas mintis, kurie dalyvavo, kurie buvo nuvykę stebėti rinkimų. Ši rinkimų stebėjimo misija tikrai pavyko. Ji buvo svarbi, ji svarbi dvišaliams santykiams tarp ES ir Nigerijos. Tai rink, ta rinkimų stebėjimo misija leido sustiprinti ES vaidmenį kaip partneris vaidmenį ir jos patikimą įvaizdį, taip pat tai šaliai vykdant ir valdymo reformą. Tai taip pat leido sustiprinti politinį dialogą bei sutvirtinti partnerystės ryšius tarp ES ir, Niger ir Nigerijos. Iš tikrųjų buvo profesionaliai tvarkomas ir organizuojamas rinkimų procesas ir kaip jau sakiau, dvišalius santykių kontekste reikėtų e, gyvendinti pat, išsakytas rekomendacijas, taip pat pasinaudoti gautų pagreičių ir užtikrinti, kad ta rinkimų stebėjimo misija duotų papildomų dividendų dvišaliuose santykiuose. Ir dabar suteiksiu žodį kolegijai, kuri e, prates e, mūsų vertinimus. Pone Rait. Right. Uh, thank you. Uh, so... Dėkoju. Pasisakysiu geografinės tarnybos skyriaus vardu. Ir mum tai buvo labai sunkus laikotarpis po 2007 rinkimų, nes vykdėme dialogą su Nigerijos vyriausybė apie e, rinkimų įstatymo reformas, kurios yra būtinos, ypač jeigu norime gerinti bendradarbiavimą. Mes teikiame pagalbą, paramą šiai reformai iš Europos vystimosi fondo, taip pat vykdome nuolatinį intensyvų dialogą, kasmet surenkiam po tris posėdžius tiek ministrų, tiek aukšto rango pareigūnų. Ir tų sustikimų metu kalbam apie demokratijos gilinimo procesą, apie rinkimų procesą ir Mūsų nuomonė tikrai matome daug e, teigiamų ženklų poslinkių Nigerijoje, jie taip pat domisi tuo, kas vyksta apskritai visame regione, jie taip pat labai domisi ir tuo taip vadinamu arabų šalių pavasariu ir tikrai gan ramiai reaguoja į e, įvykius, į rinkimų rezultatus ir tikrai nėra susitelkiama į smurto protrukius šiaurės Nigerija. Nigerijoje, atsiprašau. Ačiū, ponė Lambert, norite kažką pridurti, prašau. Okay. Um, yes, I... Dėkoju. Taip, džiaugiuosi, kad turėjau galimybę būti šios rinkimų stebėjimo misijos nare. Noriu padėkoti ponui Peterle bei kolegijai, už jų profesionalumą, už tai, kad jie puikiai tikrai dirbo, vadovavo šiai rinkimų stebėjimo misijai. Taip pat e, labai ačiū darbuotojams, e, visiems misijos darbuotojams už paramą. E, mes pateikėm nemažai rekomendacijų, kurios turi būti aptariamos ateityje, pavyzdžiui, kontekstas, kuriame vyksta rinkimai. Stebėtojai buvo nusiusti į visas Nigerijos dalis, visus, e, visas apskritis ir kai kuriuose apskritise tikrai galima kvestionuoti rinkimais, rinkimus. Aišku, tai priklauso ir nuo padėties vietoje, kokia padėtis deltoje, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai besitėsianti politinė problema. Taip pat norėčiau dar pabrėžti ir dalyvavimą, aktyvumą rinkėjų. Uh, Ir būtent lyginant tris rinkimus atskirus, tai parlamento rinkimai turbūt e, mažiausio aktyvumo susire, susilaukia, tai rodo, kad turbūt e, pinigų prasme svarbiausia yra kiti elementai. Na, o mum, kaip Europos parlamentui, svarbiausia turėtų būti tolesni veiksmai po šios rinkimų stebėjimo misijos. Viską reikia vertinti iš parlamentinės pusės. Turime pagalvoti, kokių dar veiksmų galime imtis, kad pagerintumėm mūsų santykius su Nigerijos parlamentu. Kaip galėtumėm taip pat pagerinti ir rinkimų kokybę. Daug kas sako, kad 2011 rinkimai jau daug geresni nei prieš keturis metus, tačiau sekantys rinkimai turi būti dar geresni. Todėl labai svarbu, kad parlamentas nepamirštų šio ryšio tarp rinkimų ir man įdomu, ar tikrai turim pakankamas pajėgas, išorės veiksmų tarnybą, parlamentą ir taip toliau, ir kas turės suvaidinti kokį vaidmenį ateityje stebint tokius rinkimus. Ačiū. Man atrodo, kad tikriausiai tuo ir baigėme, viskas, visi pasisakė. Noriu padėkoti visiems už dalyvavimą. E, popiečio posėdėje. Ir rytoj pradėsime darbą čia toje pačioje salėje 9 val. ryto. Ir noriu priminti nariams, kad atsineštumėte balsavimo korteles, nes numatytas balsavimas rytoj. Nepamirškite, nes tai svarbu. Ačiū visiems gero vakaro ir iki rytoj 9 val. ryto.